Gut, äh, liebe Kollegin. Mielos kolegės, mielas kolega. Manau, turėtume e, pradėti, nes šiaip vokiškais terminais kalbant e, būtų jau pusę trijų, net penkios po. turėsime galimybę aptarti prekybos politikos dieną ir vidurio laikotarpio peržiūrą tarptautinės prekybos politikos. Noriu pasveikinti svečius iš Paryžiaus. Sveiki atvykę. Tiesą pasakius, prekybos e, sąlygos ir apimtys pastaraisiais metais keitėsi. Mes nebediskutuojame apie TTIP. Priešingai, su JAV e, daug konfliktų, e, nuo pradedant prekybą mėsa, plienu, alyvogių aliejum ir taip toliau. Taigi vyksta labai kritiškos diskusijos ir žiniasklaidoje apie prekybos politiką, kalbama apie um, globalizaciją ir tai, kaip ji veikia prekybą. Ir ar globalizacija apskritai neša ir kuria gerovę visiems. Uh, E, tuo tarpu to juk ir norėtume pasiekti per prekybos politiką. Aišku, mūsų lūkesčiai e, prekybos politikos srityje taip pat e, pakito. Mes nebekalbame tik apie muitus, kalbame apie visą eilę kitų prekybos e, politikos aspektų, kalbame apie e, darbo saugos standartus, lyčių lygybės principo, integravimą aplinkosauginius aspektus ir taip toliau. Taigi, visi šie aspektai įtraukiami ir į prekybos politiką. Kita vertus, naujas požiūris meta naujus iššūkius. Turime rasti būdą, kaip pasikeitus sąlygoms reikėtų keisti ir teisės aktus. Dabar iškyla klausimas, ar strategija prekyba visiems, trade for all, turėtų būti reformuota ir kaip pasiekti, kad ji būtų veiksminga. Sveikinu e, komisijos narę Ceciliją Malmström, kuri yra komisijos narė už, e, atsakinga už prekybą. Sveikinu poną Olivierą Riotingį, kuris yra e, Uni Europe regioninio skyriaus sekretorius, taip pat pona Abruzinį iš Euro rūmų E, taip pat kitus svečius. Džiaugiuosi, kad šiandien e, mūsų posėdėje dalyvauja puikūs ekspertai, o kadangi aš pats pranešimo neskaitysiu, tai žodį suteiksiu iš karto poniai komisijos nariai. Prašau. Labai ačiū, Berntai, gerbiami kolegos parlamento nariai, ponius ir ponai, ačiū, kad organizuojate tokią diskusiją. Pats laikas, man atrodo, apie tai kalbėti. Jūs akivaizdžiai paminėjote aktualiausias ateities problemas. E, o aš pradžioje norėčiau papasakoti, apžvelgti, kas įvyko, kai mes pateikėme priekybą visiems susitarimą. Tai, mūsų disku, tai bus mūsų diskusijų pagrindas, bet aišku, galime apsiriboti ne tik tuo. Taip pat pats laikas diskutuoti šiandien. Mes norime išklausyti jūsų indėlio. Atidžiai klausėmės, ką jūs e, sakėte. E, puikių e, svečių turite tribūnoje. Europos komisija po poro savaičių vyks diskusija apie priekybos politiką. Dabar pats laikas įvertinti padėtį, pasverti, kas nuveikta, pamastyti, ką esame pasiekę ir kur link einame. Taip pat turime pasirūpinti, kad mūsų priekybos politikos dėmesio centre išliktų visa ko integracija. Bendrai galime pasakyti, kad Europoje reikalai gerėja. Nedarbas mažėja, ekonomika auga visose valstybėse narėse, ES priešingai negu kiti regionai pademonstravo, kad yra atvira verslui ir e, pasaulyje atsirado nemažai valstybių, kurios stengiasi su mumis prekiauti ir siekia užmėgsti ryšių su mumis. Tai yra geras dalykas, bet aišku, yra nemažai ir problemų. Šiuo metu nėra galimybės susitaikyti ir, ir nieko nebeveikti, nu, nurimti. Nu, Jūs e, minėjote, kad išlieka tokia problema, kad daugelis piliečių nemano, jog tar, priekyba jiems būtų svarbi ir kad ji tarnautų piliečiams. Mes turime pasirūpinti, kad priekyba būtų naudinga visiems. Tai viso mūsų darbo uh, uh, uždavinys. Prieš dviejus metus mes patikėme tokią viziją ir norime pasirūpinti, kad priekybos politika atneštų naudos ES politik, e, gyventojams. Ta politika turi atnešti naudos įmonėms, darbuotojams ir vartotojams tuo pat metu. Po dviejų metų, aš manau, bus pats laikas e, aptarti, kas padaryta. Mes pasimokysim e, vieni iš kitų, suprasim, ką jūs padarėt, ką mes padarėm, kiek pasiekėme savo toli siekiančioje darbos varkėje, kaip galime propaguoti savo vertybės, kaip galime užtikrinti įvairių standartų apsaugą. Ir taip pat turėtume pagalvoti, kaip tai galime kartu su partneriais skatinti. Taip pat pagalvokime, kaip padidinti skaidrumą, kad padidintume žmonių pasitikėjimą mumis ir paskatintume diskusijas. E, mes e, turime susikūrę politinės priemonės jiems iššūkiams apeiti, bet jūs skirtingų suinteresuotų pusių atstovai turite mums e, tarsi duoti gairias, kur link E, turi krypti mūsų pasiūlymai. Taigi, kur padaryta pakankama pažangos, kur dar reikia padirbti? Pirmiausia, kaip jau sakiau, norime sukurti prekybos politiką, kuri būtų veiksminga. Tai yra, mes turime sėkmingai atremti visus mums iškylančius iššūkius ir sukurti šio laikiškas taisyklės mūsų politikos ekonomikai. Mes jau esame nemažai padarę paslaugų e, taisyklėse ir prekių bei paslaugų tendencijos tampa e, labai panašios. Mes suprantame, kad E, reikia skatinti kartu su Japonija ir Kanada e, pra, e, pradėtų e, diskusijų tasą. Mes esame pasirašę atitinkamų dokumentų, skatiname elektroninę priekybą, skaitmeninę priekybą. Jau ES patys tą padarė ir ministrų susikėmė Buenos Airėse, po poros savaičių apie tai kalbėsime. Dar daugiau reikia nuveikti įgyvendinimo klausimų. Kiekvienais metais mes žiūrime, kas yra padaryta priekybos sutartysė to klausimų. Naujas susitarimas buvo neseniai paskelbtas ir jis parodė, kad iš tiesų yra pasiekta daug pažangų pažangos priekybos sutartyse, labai padidėjo eksportas, tačiau suprantame, kad padaryti dar lieka labai daug ir mes turime išnaudoti visas įmanomas galimybės. Todėl stengiamės su jumis bendradarbiauti Europos parlamente, taip pat stengiamės uh, užmėgsti partneriškus ryšius įgyvendinimui. Sukūrėme specialias nuostas MVI, kad jos išnaudotų mūsų galimybės iš laisvos priekybos sutarčių FTA, specialus skirsnis tam skirtas sutartyje su Japonija ir su Meksika. Lygiai taip pat dar turime pasirūpinti, kad įgyvendinimo klausimas išliktų. Priekyba turi būti naudinga, ji turi būti sąžininga, ji turi užtikrinti, kad visi veiktų pagal taisyklės. Todėl mes ir kovojame su diskriminuojančiu elgesiu su ES operatoriais, taikome visas įmanomas priemonės, per pasaulio priekybos organizaciją dirbame, ginčių nagrinėjimo sistema taip yra sukurta, taip pat turime galvoti apie gynybo, priekybos apsaugos priemonės 2016 e, metais 6, 20 bylų e, buvo išnagrinėta susijusiu su priekyba ir tai buvo siejama su 42 milijardais e, eurų. Mes suprantame, kad Europos parlamentas bus įtrauktas į šį procesą ir iki metų pabaigos mes galėsime pasakyti, kad nuveikėme tą, ką planavome. Perinu prie antros vertybės - ramščių. Uh, Vadinasi, visų pirma, joks ES priekybos susitarimas negali leisti mums sumažinti standartų aplinkosaugos, darbo e, teisės ar socialinės apsaugos. ES teisės aktų rengėjai priima tokius sprendimus, o ne priekybos sutarčių kuriejai. Tačiau mes propaguojame savo standartus aplinkosaugos rytyje, pavyzdžiui. Sutartis su jie, su Japonija pirmą kartą yra aiškiai paminėta, kad reikia remti Paryžiaus klimato sutarties įgyvenimą. Ir ateityje tai bus. Uh, Taip pat mes stengiamės įtraukti visas sutartis tvarios plėtros nuostatą. Tvari plėtra yra mūsų vienašalius preferencijų schemos neatsiejama dalis. Mes turime remti e, tuo e, vystimasi, pavyzdžiui, viskas išskyrus ginklai plus, taip yra suformuluota. ES turi tarnauti uh, mūsų pati savo interesams. Ir, kaip žinote, mes suspendavome dėrybę su Tailandu ir dabar tarėmės su jumis ir kitais, kaip galima sustiprinti tvarios plėtros skirsnius ir kaip pasirūpinti, kad tie skirsniai iš tiesų būtų įgyvendinti. Kaip tik dabar galvojame, kaip priekybos politika galėtų prisidėti e, kovoti su korupcija E, bus parengtas skirsnis e, sutartie su Meksika apie tai pirmą kartą. Mes galvojame, kaip būtų galima skatinti sąžiningą ir etišką priekybą ir kaip suteikti daugiau įgaliojimų moterims toje priekyboje. Dar neseniai buvo pradėtos atviros diskusijos su Čile ir pirmą kartą buvo parengtas specialus skirsnis apie priekybą ir lyčių lygybę. Taip pat mes visi kartu su jumis parengėme labai konkrečių rezultatų. Konfliktinių zonų mineralų reglamentas jis įpareigoja e, importuoti įmonės e, auksą ir kitus vertingus metalus tik iš atsakingų ir patikimų šaltinių. Taip pat E, yra draudžiama importuoti prekes, kurios gali būti naudojamos kankinimams ir e, fizinėms bausmėms. Ir šiaip bendrai yra pasiektas pasaulinis sustarimas su klausimu apimantis dabar 58 valstybės. Labai daug yra padaryta ir e, prekybos skaidriam organizavimui. Aš didžiuojuosi mūsų darbu ir galiu pasakyti, kad jūs mus labai paremėte, todėl labai ačiū, kad prekybos dėrybos uh, E, taptų atviresnės, mes siekime. Esame lyderiai pasaulyje e, skatindami skaidrumą priekybos dėrybose. Mes paskelbėme visą dėrybų medžiagą, aiškinamąją medžiagą, formaliuosius tekstus, visa informacija yra pateikta bendroje interneto platformoje, yra pateikta daugiau informacijos apie tyrimus dėl priekybos gynybos priemonių, apsaugos priemonių. Mes nuolat reikalaujame, kad taryba paskelbtų mandatus, aš žinau, kad ir jūs tą darote. TTIP, CETOS atveju, TEZOS atveju tai buvo o paskutinis kartas, e, kai su Japonija pasirašėm sutartį. Pirmą kartą kartą buvo nuspręsta paskelbti dėrybų direktyvos su, Japon... su Nauja Zelandija ir Australija projektą. Tiesiogiai atsiuntėme tą projektą jums, bet taip pat jį gavo ir nacionaliniai parlamentai, kad jie galėtų pradėti nagrinėti šią temą. Aišku, kai taryba patvirtins tą e, sutartį, galbūt dar e, projektas bus pakeistas, bet tai jau yra bazė leidžianti visiems matyti, apie ką mes kalbame Ir jeigu reikia, jie ga, gali parlamentarai, nacionaliniai parlamentarius siūlyti pakeitimu. Mano nuomonė, e, tai yra e, žingsnis stiprinantis pasitikėjimą ir e, mažinantis prekybos politikos tarsi misteriškumą, slaptumą. Tikimės, kad e, tokiu būdu tik teisėtumas padidės. Be to, stengiamės pasinaudoti visomis įmanomis turimomis iniciatyvomis e, dalyvauti viešosiuose diskusijose. Organizuojame labai daug viešųjų renginių, į kuriuos kviečiame pilietinės visuomenės atstovus. Ir dabar mes formuojame nuolatinį konsultatinį komitetą su pilietinė visuomenė ir suinteresuotų subjektų atstovybėmis. Jie galės mums padėti e, formuoti, formuluoti, formuoti priekybos sutartis ir e, panaudosime jų kompetenciją dėryboms. E, ISTS investuotojų ir valstybės ginčių sprendimo mechanizmas išplaukė iš labai plataus masto visuomeninės diskusijos, jūs turbūt tą prisimenate. E, po tų diskusijų buvo reformuotas darbo metodas su Kanada, Singapūru ir, ir Vietnamu. Tokiu būdu mes tengiamės su viso pasaulio partneriais dirbti, kad sukurtume daugia šalį ginčių tyrimo korpusą. Ir tiesą sakant, e, ta informacija irgi yra vieša. Stengiamės ir aš pati stengiuosi pasirūpinti, kad visi tie principai atsispindėtų ir mūsų dvišaliuose, ir daugia šalyse, ir regioninėse dėrybose. PPO išlieka mūsų įsipareigojimų pagrindinis uh, E, atspirties taškas. Mes atitinkamai parašėme technologinius susitarimus. Praėjusiais metais buvo parašytas prekybos palengvinimo susitarimas. Buvo paskelbta ataskaita apie prekybos visiems įgyvendinimą. E, rugsėjo mėnesį tai buvo padaryta. Pirmininkas Junkeris savo metinėje kalboje jau tą minėjo. Ir e, ten galite, galite pasiskaityti detalesnės informacijos apie tai. Sutartis su Kanada jau galioja ir, kaip sakiau, jau pradėjome dėrėtis dėl visos eilės valstybių su visai le valstybės, prašau, visame pasaulyje. Taigi, tiek yra padaryta, daug padaryta, padaryti lieka dar daugiau. E, todėl mes labai norėtume išgirsti, ką jūs manote, kaip patobulinti savo veik, mūsų veiklą ateityje. Prekyba netarnauja pati savo. Prekyba turi prisidėti prie konkurencingos ir klestinčios Europos. Tačiau ji turi būti pildoma aktyvę politiką nacionalinių lygių ir Europos lygių, kad mes galėtumėm suformuluoti tokią priekybos politiką, kuri atneštų, e, kuri duotų sąžiningą poveikį globalizacijai ateities prekybos politika leis ES piliečiams pasinaudoti globalizacijos nauda, bet taip pat padės e, suformuluoti, suformuoti tokią globalizacijos politiką, kurie e, bus puoselėjamos mūsų vertybės ir ES sudaržios ribų, bus išlaikomi aukšti standartai. Ir mes tikimės, kad e, mus išgirs draugai ir sąjungininkai visojame pasaulyje ir mūsų pagrindinės vertybės bus skatinamos. Taigi, turime daugiau nuveikti pasaulinės valdysenos rytyje, stengiamės tą padaryti per visą eilę dvišalių susitarimų, norime sukurti tam tikrą draugų ratą, kurie galėtų apginti e, globalę atvirą e, taisyklėmis pagrystą priekybos sistemą. Priekyba yra geras e, ekonomikos stimulatorius, bet mes turime bendradarbiauti kartu su partneriais, kad galėtumėm uh, tarnauti pavienių piliečių labui. Čia mūsų laukia dar daug darbo ir aš tikiuosi, kad kartu su jumis galėsiu padirbti. Labai ačiū ir aš dabar perdodu žodį kitiems tribunasiniams svečiams. <laughs> Ačiū Cecilija. Comprehensive overview. Labai išsami apžvalga. It's working. Uh, before giving the floor to the... Prieš suteikdama žodį kitiems prelegentams, prelegentams norėčiau priminti, Tad turime ir pranešėją, kuri atsakinga už įgyvenimo tą pranešimą. Kalbant apie bendrą prekybos politiką, ponia Saifi, reikia atvykę. Ir kitas dalykas, viskas yra transliuojama internetu ir taip pat mūsų klausytojai internetu turi galimybę užduoti klausimus per Twitterį. Trade Policy Day Prieš tai yra tažymį. Tokiu būdu galite užduoti klausimus Twitteryje. Išklausėme labai plačią apžvalgą apie dabartinę padėtį ir pamastymus apie ateitį. Pone Röting, jūs atstovaujate apie 20 milijonų darbuotojų paslaugų sektorėje, tai ir greičiausiai augantis sektorius Europos ekonomikoje ir gal visame pasaulyje taip pat. Ką Jūs manote? Žinoma, čia pirmiausia es dalyvauju kaip Juni Europa generalinis sekretorius, tai yra Europos paslaugų, darbu, e, darbuotojų paslaugų sektorija organizacija ir taip pat yra Uni Global Europe. Tai yra, kaip sakė ponas Langė, 20 milijonų darbuotojų atstovaujanti organizacija beveik visose šalyse, kur leidžiama steigti profsąjungas. Taigi dabar žvelgiant į priekybą, mums labiausia rūpi štai kas. Priekyba pirmiausia yra susijusi su įmonėmis, kurios prekiauja, bet labai svarbu ir patys darbuotojai, kurie dirba tose įmonėse, nes jie pakrauna laivus prekėmis ir labai svarbu, kad tas laivas būtų gražus ir naujas, o ne senoviškas romėniškas, kur sėdi vergai ir jį ir kluoja. Taigi tikrai norime, kad visi dalyvautų tuose procesuose. Dabar vertinant priekybą, man atrodo, labai puiku ir naudinga prisiminti Göteborgo viršūnių sutikimą, kuris vyko praeitą savaitę, kur buvo aptarinėjama socialinių teisų ramstis ir Europos socialinių teisų ramstis, neturėtų būti vien tik tai orientuotas į Europą, tai turėtų būti galimybė ir kit, visam pasauliui parodyti, koks yra mūsų požiūris į priekybą ramšio 20 principų čia yra labai svarbus. Profsąjungų vertinimų priekybos politika ir priekybiniai susitarimai pirmiausia turi pagerinti žmonių gyvenimo ir darbo sąlygas. Štai ko mes norime. Esmė ne tik generuoti pelną ir auginti ekonomiką, tai turi pajausti ir mūsų gyventojai, mūsų žmonės. Mes norime tokio požiūrio, kuris būtų sąžiningas, tvarus ir socialinis taip pat užtikrintų konkurencingumą be jokios abejonės, bet būtų grindžiamas kokybę, o ne socialiniu dempingu. Ir dėl to labai svarbu tokia priekybos politika, kuri išsaugotų mūsų socialinį modelį čia Europoje. Ir mes turėtumėme pabandyti tą socialinį modelį eksportuoti ir į kitas pasaulio vietas. Ir man atrodo, kad tą padaryti yra būtina, kadangi, kaip sakė komisijos narė, priekybos politikos iššūkiai susiję ir su žmonių pasitikėjimu Europoje. Ir mes turime laimėti, susigražinti tą pasitikėjimą. Ir aš pats, kuomet e, prasidėjo dėrybos dėl TTIP, aš sakiau, kad TTIP yra per sudėtinga ir niekas to nesupras. Aš buvau visiškai neteisus. Taigi iš tiesų turime suprasti, kad tai yra labai svarbu. Mūsų vertinimu, profsąjungų vertinimu, turėtumėme priekybos politiką vertinti kaip priemonę kovoti su darbuotojų teisų pažeidimais visur. Visur ten, kur dirba ES bendrovės arba vykdo priekybą. Nesvarbu, ar tą darytų nacionalinės kompanijos, tartutinės kompanijos ar vyriausybės. Yra daug pavyzdžių, kur europinės tartutinės korporacijos labai nekaip elgėsi kitose pasaulio vietose. Aš prisimenu, prieš keletą metų turėjome čia klausimus apie Ispanijos privataus saugumo uh, įmonę ir jos elgesį Latino Amerikoje ir mes turime nepamiršti ir tokių atvejų. Taip pat norėčiau dar išvardinti kelis esminius dalykus susijusius su socialinė priekybos politikos plotme, matmenimi ir bendrai pakalbėti apie priekybos politiką. Taigi, pirmiausia, mes turime pasirūpinti, ir komisarė apie tai kalbėjo, tuo, kad priekybos politikos susitarimai nesumenkintų socialinių teisės aktų Europoje. Ir kai aš žvelgiu į paslaugų sektorių ir bendrai plačiau, turi būti užtikrinama socialinės ir darbo teisės nuostatų laikymasis, taip pat ir kolektyvinių dėrybų aspektas turi būti išsaugotas. Mums tai yra labai svarbu Europos šalims, bet tas pats turėtų e, galioti ir kitoms pasaulio šalims. Taip pat labai svarbu, kad priekybiniai susitarimai, jais būtų bandoma apsaugoti ir sustiprinti socialinės darbo teisės, vėlgi teisė burtis, teisė į kolektyvinės dėrybas. Ir mes manome, kad būtų gerai parengti tam tikrą išsamų darbo skirsnį tokiuose susitarimuose. Ir kalbant apie darbo teisės, aš manau, kad būtų labai svarbu, kad tai nebūtų vien tik tai deklaratyvinio pobūdžio teisės, kad tai būtų užtikrintos garantuojamos teisės, tam, kad jos galiotų, jų būtų laikomasi ir kad būtų atitinkamų mechanizmų valstybėse ir tai taip pat turi būti įtraukiami socialiniai partneriai į tą darbą. Taip pat labai svarbu, kad turime TDO konvencijas ir standartus, kaip pagrindą jų reikia laikytis, bet turime žvelgti ir plačiau tai, ką turime čia Europoje. Aš manau, kad profesinė sauga ir sveikata. Tai yra labai svarbu, pavyzdžiui, ir vartotojams, kurie gauna produktus iš kitų pasaulio vietų. Taip pat padorios e, sąlygo, gyvenimo sąlygos, darbos, darbo valandos, atlyginimai yra labai svarbu. Tikriausiai prisimnate prieš kelis metus Bangladešos Rana Plaza atvejį, kuomet e, darbo sąlygos ir priešgaisrinė sauga buvo tokia baisi, kad daug žmonių žuvo ir daug vartotojų čia, buvo čia, euro, europiečiai buvo. Ir taigi vertinant profsąjungas ir pilietinę visuomenę, reikia juos įtraukti ne tik į dėrybas, bet, aišku, dėrybų ir skaidrumo prasme šiokių tokių patobulėjimų yra, tačiau labai svarbu, kad ir gyvendinant sutartis, stebint jų įgyvendinimą, socialiniai partneriai, pilietinė visuomenė irgi būtų įtraukti. Viena idėja šią linkme būtų štai kokia. Kodėl mums neparengus nuosekliaus socialinio dialogo struktūros, įtraukiant šalis, su kuriomis esame pasirašę laisvos priekybos sutartys. Tada profsąjungos darbdaviai galėtų būti įtraukiami, kad mes galėtumėme pasikalbėti, kas vyksta, ką galima pagerinti, kaip dirbti iš vien. Su tuo yra susijęs ir pajėgumų ir gebėjimų kūrimas, kalbant apie socialinius partnerius, ypač jeigu kalbame apie šalis už ES ribų, Šiaurės Ameriką, Japoniją. Tikrai būtų labai gerai, jeigu socialinė politika būtų siejama su priekybos politika. Tam, kad profsąjungos, darbuotojų atstovai ir taip pat darbdaviai galėtų vesti dialogą tarpusavyje. Tai yra ypač svarbu, kalbant apie pasaulinę tiekimo grandinę, nes vis daugiau yra integracijos ir kai yra geras socialinis dialogas čia Europoje, puiku, tačiau nepadeda tai, kai vykdomos operacijos įtraukiant kelias įmonės visame pasaulyje. Taigi aš siūlyčiau štai ką. Pasinaudokime laisvos priekybos sutartimi, mūsų priekybos politikoje skatinant geriausios praktikos pavyzdžius visame pasaulyje. Įtraukime socialinės darbo teisės, jas skatinkime. Ir gal dar viena tokia mintis, tokia galima iniciatyva. Europos darbo taryba. Kodėl darbo tarybų mums ne, ne, nepapropagavus? ir nepaskatinus. Tai būtų labai svarbu, kalbant apie profsąjungų judėjimas. Tai kol kas viskas daroma laisvanoriškai, bet būtų labai gerai, jeigu ES galėtų tą pasiūlyti plačiau. Toliau antras dalykas, kalbant apie profsąjungų judėjimus, pirmiausia dėl ginčių sprendimo sistemos. Kaip žinia, ESDS mes tam visiškai priešinomės, ICS sistema gal ir geresnė, bet mes kol kas jai nepritarėme. Mes turime pasirūpinti, kad pirmiausia nacionalinės sistemos veiktų. Turime teisinę sistemą savo šalyse ir jos turi būti pirmoje vietoje, sprendžiant teisinius skundus. Grįžtant prie ISDS, man tai primena senas teismų sistemas Kinijoje XIX amžiuje, kuomet piliečiams negalėjo nacionaliniai įstatymai ir tada galėjo viskas būti dar, galėjo daryti, ką nori. Ir nesvarbu, ar tai yra įmonės iš mūsų šalių ar iš kitur, visiems turi galioti įstatymai. Ir dar, reikalinga tinkama priežiūra valstybių narių, kad sutartį pasirašysieji rūpintųsi, kad tinkamai būtų įgyvendinti laisvos priekybos susitarimai. Taip pat, kalbant apie reglamentavimo darną, reguliavimo darną valstybėse, tai yra labai svarbu. To, turime to siekti, tačiau turime nepamiršti, kad demokratinės parlamentų teisės turi būti gerbiamos ir kartais mums kyla abejonių dėl tam tikrų pasiūlymų, kuriuos nebūtinai pateikė komisija, bet kiti taip pat Taigi grįžtant prie socialinių ir darbo teisų, aš siūlyčiau štai ką. Komisija, parlamentas, valstybės narės kartu su socialiniais partneriais galėtų pamastyti, kaip būtų įmanomas įvesti tokį darbo skyrių tose sutartyse, pasinaudoti priekybos politiką socialiniam dialogui skatinti visame pasaulyje. Ir aš manau, kad tai yra labai svarbu, kalbant apie visus sektorius, bet galime ir šakinius socialinius dialogus panaudoti Europoje, kai kalba eina apie konkrečius sektorius ir konkrečius tam sektoriui svarbus klausimus. Dėkuoju. Ja. So, clear... Labai ačiū. Labai aiški žinia iš profsąjungų. Kalbant apie priekybos politiką, dažnai išgirstame, kad prekyba yra naudinga tik tarptautinėms įmonėms. Pane Abrucinė, kokiagi gyvenimo realybė? Jūs atstovaujate mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ačiū, pane pirmininkė. Realybė yra tokia, kad e, prekyba naudinga ne tik įmonėms, tačiau ir visuomeniai, piliečiams, žmonėms, visiems kas dalyvauja vertės kūrimo grandinėje, importuojant ir eksportuojant paslaugas ir prekes. Ir aš tikrai e, norėčiau kiek staptelti prie verslo perspektyvos. Kai mes perkame ar parduodame uh, E, paslaugą ar prekę į užsienį, tai darome todėl, kad e, gauname kažkokį konkurencinį pranašumą. Tas gaminys galbūt yra geresnis, kaina geresnė, ar gal perkame produktą, kurio neturime savo rinkoje. Taigi prekyba yra lab, paremta labai paprastu principu - gauti kažką geresnį, pigesnį, mielesnį arba to, ko nėra. Jei turėsime omenyje būtent šią perspektyvą, tai daug dalykų, apie kuriuos kalbėjome šiandien, tiesiog nebesusėsime su prekyba, o jo susėsime su visuomenė ir su tuo pasauliu, kuriame norime gyventi. Tai jokių būdų nesusiję vien su prekyba. Aš tikrai nemanau, kad prekyba yra vaistas nuo visų lygų, tai tik priemonė. Tokia pati priemonė, e, kurią naudojame savo vidaus rinkose ir už savo šalies ribų. Negalime tikėtis, kad prekybos politika padės įspręsti ta problemas tose srityse, kur reikalingas kompleksinis, probleminis požiūris. Aš labai uh, džiaugiuosi Europos komisijos pastangomis kurti tokią politiką, į kurią įtraukti Europos įmonių lūkesčiai, vizijos ir taip kurti stiprią globalią rinką. Mes e, ieškome e, dar toliau. Dabartinės dėrybos dažnai netenkina Europos įmonių apetito tos įmonės nori veikti dar globaliau. Aišku, mes mielai e, norėtume turėti tokią globalią rinką be jokių barjerų ir kliūčių. Mums, e, verslininkams, e, tai būtų labai naudinga, tai būtų naudinga įmonėms, nes jos savo ruoštų galėtų geriau, geriau tarnauti piliečiams. Kalbant apie bendrą strategiją, ją įtraukti aspektai e, apimantis ir e, globalę ekonominę e, aplinką, ypatingai svarbus aspektai susijęs su paslaugų sektoriumi, taip pat skaitmeninimu. Kuo labiau mums pavyks susitarti dėl aiškių taisyklių, kaip tinkamai e, įtraukti šios du aspektus į prekybos politiką, tuo naudingiau tai bus mums visiems. O kas yra didžiausi naudos gavėjai? E, tikriausiai nenustebinsiu ponios Malmstram pasakydamas, kad yra viena, vienas mūsų ekonomikos grandy, grandinės narys, kuris gauna daugiausia naudos iš priekybos, tai yra mažos ir vidutinės įmonės. Eksportuojančios įmonės. Ir aš kalbu apie šešis milijonus žmonių, kurie dirba mažose ir vidutinėse įmonėse eksportuojančiose įmonėse. 4 milijonai mažų ir vidutinių įmonių tiesiogiai dalyvauja e, išorės prekyboje. Taigi, MVI reikia skirti labai e, daug dėmesio prekybos politikoje. E, neturėtume galvoti, kad eksportuojama bet kas. MVI turėtų turėti tiesioginę prieigą prie pasaulio rinkų ir aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į keturis svarbiausius faktorius, tokias probleminės e, sritis, kurias reikėtų išspręsti. Pirmiausiai, tai kilmės nuorodų susitarimai. Aš neturiu e, statistinių duomenų, tačiau labai daug įmonių kreipiasi į mūsų rūmus E, paprastai šios įmonės atitinka kilmės nuorodų sertifikatus, tačiau jos kalba apie tai, kad e, šie sertifikatai nesuteikia jokių e, preferencijų. O taip neturėtų būti, todėl kad priešingo atveju tos pastangos, kurias įdedame dėrėdamiesi, bus per niek. Jei iš ties norime sukurti pridėtinę vertę, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, privalome supaprastinti taisyklės, kuriomis remiantis yra suteikiama geografinės e, e, nuorodos teisė. Pane komisijos narė tikriausiai prisimins, kad mes jau prieš e, kurį laiką siūlėme susitarti dėl kilmės taisyklių, numatyti tam tikrus rodiklius, e, tarsi skaičiuotuvus, e, kad šis procesas būtų apčiuopiamas ir supaprastintas. Ant antroji problemos rytis susijusi su įgyvendinimu. Puiku, kai palankiai vertiname komisijos pasiūlymą, e, kurį dažnai lydi įgyvendinimo priemonės ir gairių planas. E, tačiau dažnai įvyksta taip, kad šie planai e, perdavus juos mūsų partneriams, tuo ir pasibaigia. Tai nebūtinai yra gairės mums. Patirtis rodo, kad trečiosios šalys dažnai sugeba daug geriau pasinaudoti tais pranašumais, kuriuos e, teikia laisvosios prekybos susitarimas e, su ES. Mes to nesugebame. Jei mm, grįšime prie kilmės e, sertifikatų, tai 90 procentų visų, at, visų atveju būtent trečiosios šalys gauna naudos iš geografinės kilmės nuorodos, nuorodų sertifikatų ir tik 70 procentų mūsų įmonių sugeba pasinaudoti šią sistemą. Aišku, sveikintina, kai komisija parengė gairių planą trečiosiams šalims, tačiau mes irgi norėtume uh, kažkokių gairių, kurios padėtų mums tapti konkurencingesniais ir pasinaudoti e, prekybos susitarimų teikiamą naudą. Dar viena probleminė sritis - tai MVI skyrius, apie jį kalbėjo ir ponia komisijos narė. Moderniuose susitarimuose su trečiosiomis šalimis labai svarbus būtent šis MVI skyrius. Kartais labai sudėtingose dėrybose mums pavyksta susitarti Ir dabar tai tapo beveik madinga į bet kokį susitarimą ar darybas įtraukti ir šį MVI skyrių. Tačiau ir čia galime siekti pažangos. Pirmiausiai, MVI skyrius e, tai nėra e, vertikalios dimensijos klausimų e, sritis. Turime galvoti apie poveikį, kurį darybos vėliau darys MVI sektoriui. Turėtume pažvelgti viską iš sektorinės perspektyvos. Ir pagaliau paskutinis nemažiau svarbus dalykas yra skaidrumas. Aišku, pasistumėta ženkliai į priekį šioje srityje, tačiau ne tik skelbdami e, darybinių dokumentų projektus galėtume pasiekti didesnio saugumo, e, skaidrumo. Tačiau galėtume pabandyti įtraukti ir partnerius į patį darybų e, procesą. Ir tai būtų naudinga ir e, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ačiū. Ačiū labai. Daktarui iš Bristolo. Tai buvęs anksčiau buvo automobilių ir orlaivių gamybos pramonės centras. Trys svečiai, atspindintys skirtingus interesus, pasisakė. Ką jūs galvojate apie mokslinę priekybos politikos pusę? Ačiū, kad mane pasikvietėt, labai didelė garbė čia būti. Džiaugiuosi, kad šioje diskusijoje iškyla naujų temų, yra kalbama apie tai, kad reikia daugiau skaidrumo ir geresnės prieigos mažoms ir rutinėms įmonėms prie skirtingų rinkų. O aš kalbėsiu apie socialinės vertybės, kurios e, slypi Europos priekybos visiems politikoje, ypač galvojant apie tai, kad ES priekiauja su besivysančiomis šalimis. Pagalvokime, kaip ES suformulavo savo priekybos politiką, jį save traktuoja kaip regionė veikėjo, ne 28 valstybių narė, taip šiuo metu mes dar turime 28, jį save traktuoja kaip regionė veikėja, kuri bando plėsti savo įtaką, savo normaty, norminę įtaką, socialinės vertybės, visuotinės vertybės, kurios jungtinių tautų lygmenių yra apibriešas per priekybą. Nors aš suprantu, kad iš verslo perspektyvos galvojant visuotinės ir socialinės vertybės atrodo kartais visai netinkamas e, dalykas prekybos kontekste. Supraskime, kad tos vertybės yra numatytas Lisabono sutarties teisinėje sistemoje 21 straipsnėje. Taip pat galime rasti paralelių su trečiuoju straipsniu, kur yra aiškiai parašyta, kad vidaus vertybės yra E, išplėsiamos į išorę, apimant trečiasią šalis. Todėl čia mes kalbame ne tik apie priekybą priekybos lapui. Priekybą mes turime konceptualizuoti, tai yra viešoji prekiai turi būti teisėta, kad ES ir jos institucijos uh, būtų atskaitingos visuomeniai. Aš manau, kad dabar turime puikią progą susimastyti ir pagalvoti, kiek sėkminga yra priekybos visiems politika ir pagalvoti, kokiu iššūkiu, e, kokius iššūkius mes e, turime įveikti, palaikydami priekybinius ryšius su trečiosiomis šalimis. Ši diskusija prasidėjo nuo e, globalizacijos klausimo. Buvo sakoma, kad ES turėtų būti globalizuojama, neiškreipiant savų vertybių. Vėliau uh, PPO generalinis direktorius dar apie tai kalbės, taigi mes e, e, galėsime aptarti ir daugia šalę priekybos sistemą. Bet kas kart mes bandome įsivaizduoti e, mūsų priekybos politiką platesnėme kontekste. Kalbant apie priekybą su besisančiamis šalimis, suprantame, kad negalime priekiauti su visais atskirai. Mes priekybos politiką, kuri orientuota į ekonomiką, vis tik turime vertinti ir iš socialinės perspektyvos. Mes turim pagalvoti apie tai, kad politika turi būti nuosekli, siekiant valstybės vystimosi, prisiminkime 2020 metų tikslus. E, mano darbas yra ES santykiai su Afrikos, Ramiojo vandenino ir Karibų jūros regiono valstybėmis, AKR valstybėmis. Ir aš bandysiu apžvelgti, kaip darybos su to regiono valstybėmis vyksta ir pažiūrėti, kaip ES savo regionės priekybos sutartis traktuoja kaip svertus ekonom, tų valstybių ekonomikos augimui skatinti. Žinote, kad per artimiausius 20 metų 90 procentų priekybos operacijų greičiausiai vyks už ES ribų, todėl mes turime galvoti apie kitų rinkų galimybių panaudojimą. Per priekybos sutartys ES laikosi progresyvios pažangos. Mes jau dabar matėme, kad yra inkorporuojami skirtingi straipsniai, pavyzdžiui, susijęs su aplinkos apsaugos, su žmogaus teisėmis, taip pat e, nuostatų dėl geros valdysenos. E, tokiu būdu ES gali išplėsti savo vertybės į išorę. Tai iki šiol vyko gana sėkmingai, jeigu pažiūrėtumėte tai iš formaliosios pusės. Tačiau pagrindinė problema e, siejama su valsty, laisvosios priekybos sutartimis yra ta, kad didžioji dalis tų sutarčių teksto nėra juridiškai privalomi. Pavyzdžiui, tvari plėtra nėra niekad traktuojama kaip teisinis principas, privalomas teisinis principas. Greičiau tai yra suprantama kaip tam tikra matriksa ar principas, e, su kuriuo siejami kiti idealai, pavyzdžiui, lyčių lygybė ar aplinkos sauginės teisės, žmogaus teisės. Taigi, kokios yra e, laisvos priekybos nuostatos? Tos nuostatos e, kol kas nėra teisiškai privalomos, o tos, kurios yra, uh, E, privalomas, pavyzdžiui, visuotinės vertybės, tokios kaip žmogaus teisės, dėl, nors ir dėl to turbūt galima ginčytis, e, jos yra privalomas, bet jų negalima pateisinti, jų negalima įgyvendinti teismais. Ir tai yra viena iš didžiausių problemų susijusių su pasaulio priekybos sutartimis visame pasaulyje. Šiandien klausausi visų prelegentų ir aš manau, kad ES ir jos institucijos dirba pasaulio ekonomikos labui. Tačiau ES institucijų pozicija taip pat labai tvirta, kad ji galėtų priekybos politiką vykdyti teisingiau, sažiningiau. Kai mes kalbame apie ginčių reguliavimo mechanizmus pagal laisvos priekybos sutartis, uh, ES AKR valstybių ekonominės partnerystės dėrybose, aiškiai matome, kad yra vadovavimas į politinių dialogų ir bendradarbiavimų, laikantis kotonų susitarimo ir jo partnerystės ir politinio dialogo ramšys. Nors ginčių sureguliavimo taikomasis pobūdis e, atrodo labai e, gražus, iš tiesų suprantame, kad ginčio partneriai nėra lygiaverčiai. ES yra žymiai stipresnė priekybos partnerė daugelie, pavyzdžiui, AKR valstybių, ypač jeigu kalbame apie jų išsivystimo lygį. Pavyzdžiui, kitose laisvos priekybos sutartyse yra paminėta e, PPO ginčių nagrinėjimo sistema ES Kolumbijos, ES Perų E, sutarčių atveju taip yra, e, kada tik kalbama apie, e, pavyzdžiui, tar, tarifus tam tikroms prekiams, kada tik buvo bandoma pakeisti Kolumbijos teisės aktus, buvo reikalavima, kad būtų, laik, būtų laikomasi PPO sutarčių. Tačiau šis modelis yra praktiškai išimtinis laisvų priekybos sutarčių srityje. Dažniausiai yra kalbama apie ekonominės vertybės. Vertybės, kurios yra svarbios priekybai. Nebūtinai yra galvojama apie visuomenį socialinę gerovę. Šiandien apie tai mes šnekame. Pavyzdžiui, ES yra pasirašiusi laisvos priekybos sutartį su Singapūru. Žmogaus teisės iš esmės ES išorės veiksmuose yra E, neatsiejama dalis. Bet ES puikiai žino, kad Singapūre nėra puoselėjimas tokios pat žmogaus teisės kaip ES. Tai yra klausimas, kurį mes norą turėtume kelti, kalbėdami apie dvišalius santykius. Valstybės narės pačios įsipareigoja e, gerbti viena kitos suverenumą. Tačiau ES siekis puoselėti socialinės vertybės e, daž... turi neapsiriboti tik tuščia retorika. Man atrodo, kad taip ir yra, neapsiribojama tik tai žodžiais. Pažiūrėkime vidutinės trukmės laikotarpio peržiūrą. Pamatysime, kad joje yra pripažįstama, jog kai kurios laisvos priekybos sutartys sukūrė tam tikrų spragų. Penkerių metų ekonominės partnerystės sutarčių reforma e, akivaizdžiai parodė, labai tiesiai šviesiai parodė, kad šis sutartis nepasiteisina. Man kaip teisininkai buvo labai įdomu skaityti tą tvarumo poveikio vertinimą, kuris ne visuomet buvo palankus ES. Buvo pripažinta, kad egzistuoja finansinis trūkumas, ekono, informacijos trūksta apie e, prekių e, kilmę mažos ir vidutinės įmonės nelabai gali suprasti iš tiesų, kokie tie dokumentai. Jie yra labiau linkę sumokėti tarifus, negu studijuoti tos dokumentus. Kilmės valstybės, e, kilmės e, nuostatos ir e, taisyklės yra labai sudėtingos. Mes dabar žiūrime, kad Europa pasirinko regioninį požiūrį ir kartais kilmės žymėjimo taisyklės dubliuojasi ir dėl to padėtis tampa dar sudėtingesnė. Tarsi tose sutartyse nebu, tomis sutartimis nebuvo pasiekta to, ko iš jų buvo tikimasi. Bet kad užtikrintume, jog niekas nebus pamirštas pagal 2030 m. darbo atvarkę dėl e, sus, konsensuso ir e, plėtros, e, suprantame, kad laisvos priekybos sutartys turi tenkinti tam tikrus reikalavimus. ES standartai turi būti įgyvendinti, jie turi būti plečiami į trečiasis valstybės ir mažas ir vidutinės įmonės kad tokiu būdu jos būtų įgyvendintos. Jeigu kalbame apie tai, kad į laisvos priekybos sutartį reikia traukti smirsi dėl lyčių lygybės, aš įsivaizduoju, kad prieš tai reikėtų pasitarti su e, lyčių lygybės suinteresuotų subjektų atstovais. Aš tikiuosi, kad ES institucijos yra pakankamai grupių, kurios leistų e, aiškiai apibriežti tikruosius ES pageidavimus lyčių lygybės klausimų. E, Be plėtros, greta plėtros kontekste matėme, kaip iškilo mega regionai. Europos Sąjunga e, kalba apie daug e, skirtingų ekonominių problemų. Greta priekybos yra aptariamas ir tiesioginės užsienio investicijos, kurios taip pat yra siejamos su ES vertybėmis. Ir aš tikiuosi, kad gruodžio mėnesį PPO ministro konferencijoje mes galėsime e, pareikšti, kad ES ir kitos PPO valstybės yra žengusios žingsnių teisinga kryptimi, kad PPO standartai būtų įgyvendinti ir kad būtų sukurta sąžininga priekybos sistema. This, uh, this... Ačiū. Labai ačiū už labai išsamų pristatymą. Kągi dabar žodis kolegoms. Pradėsime nuo koordinatorių. Viena minutė kiekvienam. Prašau. Aš tokie saifi suteiksiu žodį kolegijai. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju Jums visiems už pasisakymus. Labai įdėmiai klausėmės įvairių Jūsų analizių ir aš norėčiau galbūt pasinaudoti progą ir bendrai tokias išvadas padaryti apie vidutinės trukmės analizę, kalbant apie prekybos strategiją. Ir gal daugiausia dėmesio norėčiau skirti, ponė komisijos narė, dvišaliams susitarimams ir kalbėti apie MVI. Tai yra klausimai, kurie nuolatos keliami ir mes reguliariai keliame šiuos klausimus ir kiek MVI sunerime dėl tų laisvos priekybos sutarčių. Tai aš norėčiau išsiaiškinti, ar komisija yra numa, numačiusi parengti specialią priemonę, kuri būtų konkrečiai orientuota į MVI, kad MVI pasinaudotų tokių sutarčių teikiamais privalumais. Ir kitiems kalbėtojams norėčiau paklausti, kokia jūsų yra likščiolinė patirtis šioje srityje. Ar jūs susidūrėte su kokiomis tai problemomis susijusiomis su tuo, kad realiai sutarčių privalumais nėra naudojamas dėl to, kad jie yra per sudėtingi? Dėkoju, Alicija. Ačiū. Norėčiau padėkoti už galimybę. Ir aš manau, kad priekybos politika pati savaime neišspręs visų klausimų ir problemų. Ir reikalinga užtikrinti politikos krypčių darnumą. Pirmąjį kartą tokiuose sutartyse e, aplinkosaugos ar lyčių lygybės aspektai yra įtraukiami į tą priekybos, politi priekybos politikos sutarčių kontekstą. Taigi tai yra labai svarbu, nes tai gali paskatinti tam tikrus poslinkius, kurie yra labai svarbus. Ir taip pat gali sustiprinti tas gerbuvio vertybės, kurias propaguoja ES. Ir toliau, kaip vyksta įgyvendinimas ir kiek stebimas yra tokių sarčių įgyvendinimas yra labai svarbu, nes reikalingas veiksmingas vertinimas e, dėl tų pažadų, tarkim, kurių, kurie buvo padaryti. Ir taip pat labai svarbu, kad būtų užtikrinamas tinkamas vertinimas, kad kai kurios šalis, kurios susitarė, pasirašė tas sutartis, kad jos, jeigu, pažiūrėjęs, nesilaiko tos, tos sutarties, kad būtų imamasi tam tikrų veiksmų. Turime ir sutartį su Kanada, sutartį su Vietnamu dar nėra ratifikuota, tačiau čia yra būdų, ga, ga, būdų kaip potencialas gali būti sumažintas. All... Dėkoju visiems, kurie pasisakė, aš labai tyčiai klausiausi tų, lūk, apie, tų lūkesčių, pažadų ir tai, ko galime pasiekti, tai susitarimais ir Norėčiau daugiau galbūt apie tai sužinoti iš pono Rotė ir ponios Gamaš. Taip pat aš bandau šiek tiek čia būti velnio advokate. Pirmasis mano klausimas, ar esmė yra turėti geresnius standartus ir geriau juos taikyti, geresnės priekybos taisyklės, supriešinant jas geresnės priekybos taisyklėms, ar galvoti apie tai, kad galiausiai susiklosto tokia situacija, kai ar, arba yra tos taisyklės, arba jų nėra. Nes jeigu aš pažvelgčiau pasaulį šiandieną, tai aš matau, kad yra daug veikėjų, jų skaičius auga, jų politinė gale, ekonominė gale, globalios ambicijos auga. Tai kas norėtų, kad viskas būtų, kurie norėtų, kad vis, visi reikalavimai būtų mažinami iki minimumo. Ir kad visi norėtų, kad ES iš priekybinių partnerių reikalautų tiek, kad viskas galiausiai atsisuktų labai palankiai Kinijai, kur nėra jokių standartų, niekas neužduoda jokių klausimų. Taigi, kai mes kalbame apie priekybą ES, yra žmonių, kurie yra labai sunerime, kad mes keisime ES teisės aktus per priekybinius susitarimus. Jie nerimauja, kad, pavyzdžiui, domino apsaugos reikalavimai ar standartai su, sumažės. Ar tik vieną minutę turiu? Bet visuomet mes bandome jūs nuraminti, kad priekybiniai susitarimai nėra būdas keisti esmenius teisės aktus, kad teisėkuros procesai tam yra kuriami, ar trečiosiuose šalyse tai galėtų būti kitaip. Tai tiek, nes laikas baigėsi. Ačiū. Dėkoju, pirmininkė. Kaip ponas Agradėl. Paprastai tokiuose diskusijose mes kalbame apie dvi pagrindinės fundamentales pozicijas, kur daugiau dėmesio skiriama pačiai priekybai, priekybos barjerų, tarifų, priekybinių priemonių, standartų kokybei, sertifikatai, visus, te, skaipiame dėmesį visiems techniniams klausimams. Ir kita pusė, kur daugiau neprekybiniai klausimai akcentuojame aplinkos saugą, darbo teisų apsaugą ir panašiai. Tai ir kam teiki pirmenybę, tai viskas priklauso nuo ideologinės ir politinės spalvos, tai viskas čia aišku. Ir reikia čia bandyti ieškoti kompromisą tarptų dviejų polių. Ir man atrodo, kad laisvos priekybos sutartys yra naudingos. Dėl to, kaip sakė, kad ponia komisarė, tos minėtos du atvejus, aš norėčiau paklausti, kokia yra situacija su Japonija nes mano manimu tai yra labai svarbu. Ir kitas dalykas, ar yra kokiu tai galimybių pradėti dėrybas su JAV. Tiek norėčiau pradžioj sužinoti. Ačiū Helmut Scholz. You, to... Pirmininkė, aš irgi norėčiau padėkoti visiems kalbėtojams už žanginius pristatymus. Buvo pasakyta, kad priekyba priekyba turi kažką padaryti geriau, pigiau, gražiau. Tai kas nusprendžia, kas yra pigu, kas yra gražu ir kas yra geriau. Ir tai yra iššūkis, nes priekyba yra priemonė lyginti, žiūrėti, kokios yra sąlygos, tų, kaip gaminami produktai, su kuriais priekiaujame, kokį poveikį tai daro vartotojams, gamintojams, ir, ir visai vertės grandiniai. Ir jeigu kalbame apie priekybą visiems, tai daugiau dėmesio turime skirti tam, kas iš to gauna naudos, kas, pirka, kas perka kokius produktus, už kokią kainą ir kokią dėl to galime padaryti išvadą. Ir man labai patiko komisijos narės požiūris, kai ji į priekybą visiems strategiją įtraukė sąžingos priekybos savoką. Ir aš manau, kad mes daugiau dėmesio turime, turime skirti sąžiningai priekybai, nes tai yra tam tikras rodiklis, kuris rodo, kad jeigu produktas yra pigus, jis turi būti pigus visiems. Pigus vartotojams, bet taip pat pigus ir pats geriausias įmanomas aplinkai. Dėl to pasaulinė vertės grandinė ir priekyba visiems turi būti tarpusavėje susiję dalykai. Deja, daugiau laiko neturiu. Rodžikės Piniero. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti visus prelegentus ir pasveikinti juos puikiais, dėl puikių pristatymų. Norėčiau pasveikinti ir komisijos narę dėl to, kokį vaidmenį jie vaidina ir ypač kalbant apie konfliktinių mineralų direktyvą. Ir čia labai svarbus darbas nuveiktas, nuveiktas ir gal būtų galima žengti dar vieną žingsnį, nes laisvos priekybos sutartyse mes įsipareigojame paremti tas priemonės, kuriomis būtų užkirstas kelias kankinimams ir mirties bausmiai. Kodėl neįtraukti to į priekybinės dėrybas. Tai padėtų visiems geriausia už, už savo, apsaugoti žmogaus teisės, užkertant kelią kankinimams ir mirties bausmiai. Kalbant kalba dabar apie muitinius tarifus, muitų tarifus. Visiškai pritariu tam, kas buvo pasakyta apie tai, kad MVI ir nedėlėms įmonėms trečiosios šalyse yra labai sudėtinga laikytis tų techninių reikalavimų kurių mes reikalaujame. Taigi standartai sumažėja, mes galime koordinuoti techninį bendradarbiavimą ir mokymus tam, kad MBI trečiose, mažiau išsivyščiusiose šalyse irgi pasinaudotų tą laisvą priekybą. Na ir galiausiai gyvendinimas. Manau, kad visi sutinkame, kad reikia reikalauti, kad tai, kas yra surašyta sutartie, to būtų laikomasi. Ir kad darbo teisų būtų laikomasi, tai turėtų būti atsižvelgiant į TDO konvencijas. Pone Miner. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu nemažai klausimų. Kelis išbrauksiu iš savo sąrašo, bet CETA nebuvo parengta kaip naujas laisvos prikybos sutarčių standartas. CETA yra žemiau standarto ar komisija neturėtų radikaliau siekti radikalesnio pertvarkymo. Taip pat aš norėčiau priminti studiją, kuri vakar buvo paskelbta. Žemės draugai ir kitų organizacijų Briuselio tinklo atstovai labai griežtai kritikavo viešas konsultacijas dėl daugia šalio investicijų kodekso. Aš jį peržiūrėjau ir ten yra labai neigiamų ir sąžininkai ir tikrai pagristų kritikos, kritinių pastabų. Taigi nestebina, kad PSDS ir daugia šalė investicinių, investicijų teismų sistema. Ar čia yra toks didžiulis skirtumas? Aš norėčiau sužinoti, kokia yra komisijos narės reakcija į tą studiją. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju visiems, kurie pasisakė, dėkoju komisijos nariai. Aišku, visi šioje salėje sutarėme, kad prekybos politika yra priemonė, tačiau priemonė kam? Darbai, aplinkosaugai, klimato kaitai, taisyklėms ir panašiai. Ir tikimės, kad tai yra nau, turi, skirta ir ES įmonėms, nes tai turi pasitarnauti ES įmonėms. Įgyvendinimas esminis dalykas yra ir aš sveikinu komisijos narį gyvendinimo ataskaitą, ji yra pirmoji ir yra labai svarbi o kaip yra su Europos parlamento vaidmeniu? Nes man atrodo, kad įgyvendinime mes irgi galėtumėme sustiprinti savo vaidmenį. Po Lisabono sutarties parlamentas gavo didesnį vaidmenį priekybos politikoje ir ES priekybos veikloje. Mes turime priemonių, gal ne tiek daug, bet yra ir stebėsenos e, priemonių, ir dalyvavimas, E, rengėme savo iniciatyvą pranešimus ir aš manau, kad parlamentas galėtų tikrai pareng, kurti tą struktūrinį dialogą su pilietinė visuomenė, su patarė, patarėjų grupėmis, su diplomatinėmis šalių partnerių tarnybomis. Taigi mano klausima, klausimas, kaip jūs galvojate, kaip mes galėtumėme, kaip parlamentas, didinti savo bendradarbiavimą geriau įgyvendinant priekybos sutartis. Kaip parlamentas, kaip institucija. Ačiū, Kristof. Ačiū Pirmiausia, norėčiau padėti prelegentams, nes Helmutas Šolcas už, e, uždavė klausimą, kas nusprendžia, kas geriau ir kas pigiau. Padėsiu, atsakydamas į tą klausimą. Mes visi, mes visi kaip individai, kaip vartotojai tą darome. Ir tai yra nuostabu, kalbant apie rinkos ekonomiką. Laisvanoriška, decentralizuota, demokratiška. Argi nenuostabu. Bet mano tikras klausimas yra susijęs su tvariu vystimusi. Aš girdėjau, kalbant apie tai, kad būtų daugiau tvariaus vystimosi skyrių. Ir turiu klausimą, nes sakyčiau, kad tvaraus vystimosi skyriai, juos galima įgyvendinti ir dabar, bet aš ne apie tai kalbu. Norėčiau paklausti, ar yra kažkas, iš ko galėtumėme pasimokyti. Prieš sakant JAV, aš norėčiau papildomą klausimą, klausimą užduoti. Gal galite pateikti pavyzdį, kuomet JAV panaudojo tas tuos tvaraus vystimosi skyrius? Prieš sakant Gvatemalą, gal dar galite man pasakyti, ar JAV sugebėjo teisiškai tai panaudoti prieš Gvatemalą, ar tai buvo ne, neteisėta. Čia tiesiog klausimas apie tai, ar kažkas, kažkam pavyko tą padaryti. Ponas Lafranka. Ačiū, ponė pirmininkė. Priešingai tam, ką sakė kai kurie prelegentai, aš manau, kad ES priekybos politika yra sėkminga. Junktinės Amerikos valstijos iškrito iš prioritetų sąrašo, tačiau mums pavyko pataisyti situaciją ir mes toliau vykdome ramio vandenino partnerystę, turime priekybos perviršį, kalbant ir apie priekes ir paslaugas, įskaitant beje ir žemės ūkio produktus. Vertė yra, vertės, vertybės mūsų yra labai svarbios, yra tvaraus vystimosis straipsnis. Taigi norėčiau užduoti štai kokį klausimą, pirmininkė. Komisija puikiai žino, ką aš manau apie, to, apie Europos Sąjungą ir darbų, darb, darbų planavimą. Septynerių metų pritruko, kol pasirašėme sutartį su Kanada. Ar negalime mes kažkaip greičiau vykdyti tų procedūrų? ponia Rodrikės Pinėra minėjo protekcinės priemonės. Taigi, kaip mes galėtumėme išspręsti tas problemas? Aš turiu omeny ir JAV. Tai yra 24 procentai visos tarptautinės priekybos. Pone Andrikinė. Ačiū pirmininkė. E, kalbėsiu lietuviškai. E, ir dėkui visiems kalbėtojams. E, ačiū komisariai Malmstrom. Tikrai teisėtai galime džiaugtis pasiekimais. Jūs minėjote gerus pavyzdžius, modernius susitarimus, Japoniją, Kanadą ir taip toliau. Kalbėjote apie taisyklės kurių laikytis mes skatiname savo partnerius. Kalbėjote apie įgyvendinimą, apie mūsų veikimą pasaulio priekybos organizacijoje ir per PPO. Tačiau, ponia komisarė, jūs ne žodžiu neužsiminėte apie Kiniją nepaminėjote Kinijos. O Kinija su savo OBOR, One Belt, One Road strategija yra rimtas ir labai realus iššūkis mums visiems. Beje, Kinija veikia visiškai pagal kitokias taisyklės. Kinija privatizuoja įmonės ES, ji investuoja į didelius infrastruktūros projektus, ji nusitaikiusi į jautrius inovacijų ir aukštųjų technologijų sektorius. Ir kai žinai, kad vien, per vienerius metus Kinijos investicijos vien Vokietijoje nuo 2015 iki 2016 padidėjo 10 kartų iki 11 milijardų eurų. Jau nekalbu apie rytų ir vidurio Europą, aš nekalbu apie pietų Europos valstybės. Tai, e, tai yra nebejotinai iššūkis. Ir mano klausimas jums yra, kaip ši, kaip Kinijos politika įtakos mūsų priekybos politiką, todėl kad investicijų politika yra rimta sudėtinė dalis to, ką mes, ką mes dirbame. Ir šiandien mes svarstėme e, užsienio investicijų skryningo mechanizmą. Ar ne per vėlai ir ar ne per mažai? Ačiū. David Martin. Thank you, Chair. Um... Ačiū, pirmininkė. E, pratęsiu pono Vinklerio mintį apie įgyvendinimą e, dėl laisvo prekybos sustarimo įgyvendinimo antosios fazės. Komisija parengs gairių planą e, atsižvelgdama į esamas darbo atvarkės. Ar į tas gairias bus įtraukti darnaus vystimosi kriterijai? Ir antra, ponas Vinkleris beje taip, taip pat kalbėjo, ar Parlamentas bus įtrauktas į e, šio sustarimo ratifikavimo procedūrą. And Maria Arena. Marija Arena. Marija Arena, ačiū. Aš pabandysiu atsakyti kolegoms, kurie yra linkę susiaurinti šią e, priekybos diskusiją ir suvesti ją iki ideologinių pozicijų. Uh, Aš manau, kad e, mes turim galvoti progresyviai, ne konservatyviai. Manau, kad e, tai yra mm, labai ribotas požiūris. Mes negalim sakyti, kad e, progresistai yra nuseglus, o konservatoriai ne. Aš pati pasisakau už nuseklumą. Mes kalbame apie priekybos sutartis, kurių mastas plešis ir plečis. Mes kalbam dabar apie deep ir comprehensive sutartis. Uh, Taigi jos yra vis platesnės ir platesnės. Tos sutartys apima vis daugiau kompetencijų. Ar kalbėtumėm apie intelektinę nusavybę, ar apie reguliuojamas teisės, labai svarbu, kad būtų numatytos reguliavimo priemonės. Tiesa, jeigu mes kalbam apie tarifus, viskas labai paprasta, bet jeigu kalbam apie taisyklių suderinimą, reikalai gerokai e, mažiau aiškus. Todėl mes turime siekti pusėsuras. Ir man yra klausimas, kodėl mes turime apsaugoti investicijas, o kodėl neturime apsaugoti darbuotojų teisių. Kodėl turime kalbėti tokiuose sutartise apie aplinkosaugos teisų apsaugojimą. Kodėl negalime to padaryti. E, mes nepasisakome, kad reikia apsaugoti investicijas, bet šiandien mes kalbame sutartis, kurios yra visiškai disbalansuotos, išbalansuotos. Ir jeigu suose sutartise bus įtvirtinama tas disbalansas, tai e, pradėsim kalbėti apie ideologinės diskusijas, kaip kai kas e, šiandien jų bando teikti. Čiūf. Labai ačiū ir du klausimai iš Twitter. Pirmas. Kaip e, apie gyvūnų gerovės principo integravimą? Ir antras klausimas, koks ryšys tarp e, PPO dėrybų ir dvišalių sustarimų. Aš savo ruoštų turiu pasakyti, kad turint omenyje, kad 70 procentų visos prekybos susijusios su pridėtinės vertės kūrimu, ar neturėtume pagalvoti apie e, globalios grandinės vertės kūrimą ir negalvoti apie dvišalius e, dalykus. O dabar kreipiuosi į šalia mane sėdinčius ekspertus, gal keturi, po keturias minutės kiekvienam ir pradėsime nuo ponios komisijos narės. Taip, kalbėsiu labai trumpai, nes norėjau atsakyti ir į iškeltus klausimus. Pirmiausia, prekyba susijusi su darbo vietomis ir su žmonėmis. Didžiausia, ne, ne, didžiausia socialinė neteisybė yra ta, kad mums reikia daugiau darbo vietų, o prekyba yra kuriamos milijonai darbo vietų. Uh, darbuotojai turėtų būti aukštesnės kvalifikacijos ir gauti oro atlyginimą. Tačiau kur rasti tų darbų, darbo vietų? Įmonėse. Čia nėra jokios kolizijos tarp įmonių ir žmonių. Žmonės dirba įmonėse, o įmonės įdarbina žmonės. Uh, Taip viskas vyksta. Ir aišku, mes galime daugiau nuveikti mažoms ir vidutinėms įmonėms, jų labui, tačiau komisija neįspręs visų problemų. Valstybės narės turi daugiau įsitraukti. Ieškodamos palankės lankstesnio veiklos būdo mažoms ir vidutinėms įmonėms mes galime e, kurti naujus skyrius, e, rekomenduoti, sukurti tam tikras e, sąlygas, įtraukti kai kurias nuostatas į susitarimus. Galime ieškoti būdų galbūt, kaip kurti specialias internetinės svetainės, gal netiesiogiai MVI, tačiau apskritai tokiu būdu galbūt įtrauktume MVI į partnerystės. Taip, kilmės taisyklės yra per sudėtingos. Aš e, panagrinėjau viduržėmio jūros produktų e, um, sustarimus ir tikrai galime tobulinti šią sritį. Japonija. E, Dabar dar deramasi dėl techninio pobūdžio aspektų. Yra tokių skyrių, kuriuose turime savo atsakyti, kaip vertiname politinį protekcionizmą. E, japonai galvoja, kad senoji AISE sistema dirbo daug geriau. E, Ir dabar nėra jokių dvišalių sustarimų tarp Japonijos ir ES valstybių narių, tačiau šis klausimas dar neįspręstas. JAV taip galime pradėti darybas, tačiau dabartinėje darbo atvarkėje to nėra, todėl kad pačios uh, sąlygos realybė pasikeitė. Mes investuojame į pajėgumų stiprinimą trečiosiose valstybėse, norime, kad jos naudotųsi prekybos teikiamais pranašumais, e, naudotųsi atviros rinkos nauda, kurtų naują infrastruktūrą. Tai yra be galo svarbu ir teikiant vystomąją pagalbą trečiosiose šalyse. Taigi, tai vėlgi susiję ir su prekyba. E, Aš, e, kalbant apie Žemės draugų pranešimą, e, tai jį panagrinėjau ir kiekvienas gali perskaityti jį. Aš pati dalyvavau įvairiuose viešuose renginiuose, jų vyko daug Europos e, Sąjungoje. Ir kiekvienas gali siūsti savo pastabas žemės draugams. Vyksta daug viešų e, renginių, viešų konsultacijų. E, turiu pasakyti, mane padarė didelio įspūdžio ši ataskaita. E, dėl Europos parlamento žingsnio ir gairių manau, kad galėtume kalbėti apie neformalų vaidmenį. Jūsgi turite daug parlamentinių e, grupių, jūs e, daug ką kviečiate, išgirstate, daug žinote, žinote tas rytis, e, kurios, kuriuose stringama. Manau, kad jūsų indėlis galėtų būti labai didelis. Aišku, čia jūsų reikalas, tačiau tas, ta formali uh, įgyvendinimo pusė galėtų vykti sklandžiau per neformalius e, susitarimus. Pone Salafranka, mes bandome pagreitinti dėrybas dėl laisvųjų prekybos susitarimų, Gal jei ateityje mums pavyktų lengviau, lengviau susitarti, sklandžiau vyktų ir ratifikavimo procedūra, bet šie procesai visada užtrunka. Man puikiai pažįstama Ispanijos alyvogių aliejaus problema. Mes glaudžiai bendradarbiaujame su Ispanijos vyriausybe ir JAV. Mes Tiesą pasakius, vakar baiminomės, kad JAF imsis griežtesnių žingsnių, taip neįvyko, tačiau e, mes padedame Ispaniją kaip galėdami labiau. Kinija taip yra iššūkis, Kinija potenciali mūsų partnerė, sunki, sudėtinga partnerė. E, Kinijos investicijos ES nėra blogo savaime, mes jų laukiame, tačiau aišku, problema yra, ar e, jos atitinka tam tikras politinės sąlygas. Štai kodėl mes privalome kurti tą tinklą diskusijų investicijų platformą, turime stebėti e, e, investicijas ir, aišku, vadovaujamės tam tikromis gairėmis. Taip, šis klausimas yra labai sudėtingas, nuodingas taryboje. Jūs e, taip pat kalbėjote apie tai. Tai yra klausimas, kuris aktualus daugeliui valstybių ir mes jam skirsime dėmesio kelio gairių dienoraštis. Taip, reikia dar kartą e, pasitikrinti. Taip, e, spontaniškai pasakyčiau taip. E, gyvūnų gerovė taip. Mes taikome tos tarptautinius standartus, bandome žiūrėti, ar darybose su Meksika negalėtume įtraukti, įtraukti kai kurių skyrių. Ir tuos tarptautinius standartus bandome tobulinti. Taip pat atsižvelgiame į gyvūnų gerovės asociacijas, jų indėlis yra nemažas. Kai kurios rekomendacijos yra įgyvendinamos, kai kurios gal kiek sudėtingesnės tikiuosi, kad e, didžioji dalis klausimų buvo skirti būtent man. Atsiprašau, kad kalbėjau kiek ilgiau neįprasta. Jūs turit galvoje apeliacinis teismas? Kalbėtas nesijungęs mikrofonu. Really Nėra iš tiesų blokados PPO, bet viskas vyksta labai lietai. Todėl ne tik mes, bet ir visas pasaulis įsivėlė į regionių ir bišalių sutarčių bloką tarsi. Tai yra neišvengiama, bet uh, E, pasaulio prekybos organizacijų yra 162 narės, todėl natūralu, kad atskirai yra tariamasi. Bet ES Ženevoje stengiasi rasti galimybių sudaryti tarptautinės daugi šalia sutartys ir mes turime užtikrinti, kad visos mūsų sutartys tenkintų PPO standartus. Bet e, e, laukti, kol rinkos liberalizacija ir taisyklės bus sukurtos PPO, nematau prasmės. Ponas Votik. You, um, first of all, just make it clear, I mean, uh, I'm a trade unionist and I'm from Germany. Ponas Rotink. Taip, aš uh, esu vokietis, uh, prekybininkas, tikrai uh, mėgstu prekybą ir um, laisvosios prekybos susitarimai yra naudingi žmonėms, mes siekiame tokių susitarimų kurie gerintų darbo sąlygas ir užtikrintų orius atlyginimus. Aišku, negalime e, išvengti iššūkių. Ir aš pasisakau už tradicinius prekybos susitarimus, e, skaitmeninimas, elektroninė prekyba, paslaugos. Šie dalykai meta naujus iššūkius. Ir jei paž... panagrinėsime paslaugų sektorių, tai dažnai jis glaudžiai susijęs su nacionaliniu kontekstu. O kalbant apie e, globalę tiekimo grandinę, pirmiausia, dažniausiai įsivaizduojame e, konkrečius produktus, e, gamyklas, tačiau paslaugos taip pat dalyvauja šioje grandinėje. Todėl turėtume atsakyti savo klausimą, kaip reaguosime. Vyriausybės kartais bando pasinaudoti grandinę nesažiningai prekybai. Yra sąžiningos prekybos organizacijos, kurios e, remia mus skatindamos stiprinti visuomenę čia, Europos Sąjungoje. Tačiau Kita vertus, vėlgi labai svarbu stiprinti ir visų dalyvaujančių tiekimo grandinėje poziciją visame pasaulyje. Už ES ribų, ribų. Taigi mes patys atsakingi, kokiu tempu žengsime į priekį, ar mums pavyks ar nepavyks kitas klausimas, tačiau mažų mažiausia turėtume matyti tuos didžius tikslus ir kryptį. Suremkime pečius, būdami, būdami parlamento nariai, bendradarbiaukime su partneriais, judėkime pirmin. Ačiū ir dabar pagaliau žodis ponui Abruzinį. Ačiū. Kartais pasimetame ideologinėse peripetijose, kalbėdami apie prekybą. Vyriausybės ir investicijai ir vyriausybės mums tarsi dovanoja dovaną siūlydamos prekybą. Tačiau turėtume kalbėti apie standartus. Europos Sąjunga yra priekybos čempionė pasaulinėje arenoje. Mes taikome pačius aukščiausius standartus iš visų. Ir čia kalbu ne tik apie priekybos rytį. Mūsų ekonomikos modelis yra unikalus. Tai mus išskiria, tai mes eksportuojame už ES ribų. kai verslas organizuojamas čia Europos Sąjungoje, tai tas pats modelis yra eksportuojamas ir už Europos Sąjungos ribų. E, šiuo europiniu verslu galima pasitikėti, todėl kad šis verslas, šis ekonomikos modelis yra kurtas metų metus, dešimtmečius, šimtmečius mes e, nenagrinėjame, kokiu principu, kokiais principais reikėtų vadovautis, ar reikėtų reformuoti tą sistemą. Mes kuriame tokius produktus, kurie naudingi mūsų visuomenė. Aišku, uh, tų blogiečių yra visur. Net kelyje kai kas viršyje greitį, nors yra greičio apribojimai, tačiau tai yra išimtis, netaisyklė. Taisyklė yra, kad mes esame pasaulio čempionai tiek daugia šalių susitarimų srityje, tiek užtikrinant svarbius standartus ir teikiant socialinės garantijas. Keletą žodžių apie įgyvendinimą. Kai komisijos narė Malmström pasirašo susitarimą, kasgi vyksta po to? Ratifikavimo procedūra taip. Tačiau kaip mums reikėtų Europos Sąjungos verslo bendruomenę įtraukti į šį procesą, kad ji galėtų naudoti susitarimų teikiamais pranašumais. Pavyzdžiui, man atrodo, kad įgyvendinimo ataskaitoje nėra MVI skyriaus. Visi kalbame apie tai, kad MVI yra labai svarbios, tačiau kaip specifinis elementas jos nėra įtrauktos į įgyvendinimo ataskaitą, e, nei į gairių planą. Ir paskutinis dalykas, kam tai naudinga, kas nusprendžia, kas pigu, patrauklu. Versle yra vienintelis teisėjas, negailestingas teisėjas, tai yra rinka, o rinką sudaro vartotojai. Jie yra kasdieniai teisėjai, nusprendžiantys, ką pirkti, ko nepirkti, kas liks rinkoje, kas ne. Ačiū. Ačiū. ir ponia Gamaš. Labai ačiū. Aš noriu tik pakartoti tai, kas jau anksčiau buvo pasakyta. Visi, kas, niekas nekalba, kad reikia e, eiti prieš priekybą ar prieš rinko atverimą. Mano nuomonė, kad priekyba turi būti siejama su tam tikrais norminiais socialiniais įsipareigojimais. Ir jeigu toks įsipareigojimas numatytas, jis turi būti įgyvendintas. Žymiai daugiau nieko daug nepridursiu ir ilgai nekalbėsiu, bet galiu pasakyti, kad tos sutartys, kurias primame, turi būti įgyvendintos. E, laisvos priekybos sutartys, dėl kurių darėsi ES, milžiniški pasiekimai yra padaryti ilgesnio reglamentavimo dėl vadinamųjų toolbox E, sakome, kad turi būti tas ir tas nuveikta dar prieš darybas ir po darybų, bet dar daugiau turi būti padaryta apibrėžiant, kaip išmatuoti, ar padėtis tampa geresnė ar blogesnė, kaip priekybos sutartis bus įgyvendinta e, tą padaryti nepaprastai sunku. Ir čia, man atrodo, labai daug būtų galima nuveikti daugia šalių požiūrių, e, galvojant apie visas nevyriausybinės, akademinį pasaulį ir panašiai. Aš e, manau, kad mes turim pagalvoti, ar priekybos liberalizacija pozityviai ar negatyviai e, veikia mūsų e, prisimtas vertybės. Labai ačiū. Ne mūsų tikslas buvo visas problemas priekybos išspręsti ateityje. Bet jūs pasakėte labai daug, labai ačiū visiems svečiams tribūnoje. Tuo pirmąją mūsų diskusijų dalį baigiame ir aš kviečiu dabar antrosios diskusijų dalies e, prelegentus prie stalo. Okay, so now we, uh, start... Puiku, dabar periname prie kitos mūsų diskusijų dalies. Ji yra skirta santykiams tarp globalizacijos ir prekybos. Pavadinimas Prekyba formuojant globalizaciją. Turime keturis ekspertus tribūnoje. Alanas Wolf, kuris yra uh, e, PPO uh, e, generalinio direktorius pavaduotojas, Alan Golden, uh, kuris yra Oksfordo universiteto globalizacijos ir plėtros e, profesorius. Toliau ponė Kansa, kur yra Afrikos regionės strategijos pasaulio ekonominėme forume Ženevoje atstovė. Ir ponas Light, kuris yra globalizacijos ir plėtros strategijų direktorius UNCTA. Taigi, iškart suteiksiu žodį ponui Wolf Noriu tik paminėti, kad ES ir ypač ES parlamentas yra pats didžiausias PPO draugas. Pati didžiausia draugė. Labai ačiū, man labai malonu ir didelė garbė šiandien būti šioje salėje. Aš su dideliu susidomėjimu klausiausi pirmųjų pranešimų ir aš dabar keletą minučių norėčiau skirti uh, pasaulio prekybos organizacijoms e, vertybėms ir e, jų perspektyvoms ateityje ir e, galvojame apie tai, kaip santykiai bus formuojami globaliai. Nereikia žvelgti daug į praeitį, kad suprastume, kokia PPO vertybė. Daugelis finansinių krizių, įskaitant pastarąją 2008 metais, prieš keletą metų tai paro, patvirtino. Uh, ir e, skubos priemonių buvo imtasi ir e, žinia, kad prekybos pusėje e, jokių skubos priemonių nereikėjo, nes egzistavo PPO ir ji šiuo klausimu padėjo. PPO vadovaujasi keturiais pagrindiniais įsipareigojimais - nedidinti tarifų, kaip kad daugiau negu kad susitarta, neįvesti kvotų, nediskriminuoti kilmės valstybės pagrindų ir nediskriminuoti lyginant su nacionaliniu traktavimu. Tai dar kartą e, buvo minėta anksčiau. E, todėl nestebina tai, kad mūsų sistema yra sukurta taip, kad būtų atspari šokams. Ji buvo suformuota tarp dviejų pasaulinių karų, kai reikėjo uh, pasaulį atkurti, bet to pasaulis išgyveno didžiąją depresiją. Taigi tie, kurie kūrė GATT sistemą, o GATT buvo PPO pirmtakė ir paskui e, pačios PPO steigėjai turėjo galvoje, kad reikia atsparios sistemos, sistemos, kuri atlaikytų finansinės problemas, ekonominės problemas, e, su kuriamis buvo susidurta Pažangos per pastarusius keliarius metus buvo pasiekta, prieš porą metų Nairobėje priimtas susitarimas e, dėl eksporto subsidijų uždraudimo, priekybos palengvinimo sutartis buvo priimta ir komisijos narė Malmström tai paminėjo, be to buvo pradėta kalbėti apie informacijos technologijų sutarties išplėtimą. Aš čia, e, man pasisekė, nes aš turiu pasaulio priekybos organizacijos skyrių, e, kuriam galiu vadovauti. Tiesą sakant, labai plačiai apie tai negaliu kalbėti, nes tik septynės savaitės aš dirbu joje. Bet aš e, žinau, e, kokia yra mano nuomonė ir aš tą nuomonę su jumis pasidalinsiu. Mane įkvėpia tai, kad valstybės, kurios e, prisijungia prie PPO dabar ar kurios nori prisijungti, yra išgyvensios tra, e, tragiškų įvykių. Somalis, Sudanas, Rytų Timoras, Bosnija, Hercegovina. Per pasarosius dviejus metus ir Afganistanas iškeli savo kandidatūrą. Liberija. E, Liberijoje iš pradžių pilietinis karas vyko, paskui ebolos e, epidemija užėjo. E, Kodėlgi taip entuziastingai Liberija norėjo prisijungti? Žinau, kad yra valstybių, kurios norėtų pasitraukti iš PPO, šios valstybės labai nori prisijungti, o prisijungti, e, kad prisijungtum, reikia praeiti labai sudėtingą procesą e, vidaus reformos, kurios yra gyvenamos tose valstybėse tam, kad jos galėtų prisijungti prie PPO, yra sudėtingos, bet mes tos reformas padės joms plėtotis ir integruotis į pasaulinę prekybos bendruomenę. Padėtis Ženevoje kol kas yra labai neaiški tuo klausimu. E, sistemos e, lyderis e, yra Europos Sąjunga, nes labai e, glaudžiai su ja bendradarbiavome jau daug metų ir mes e, supratome, kad reikia susijęsti ir ką daryti. Turėtume tarti su Junktinėmis Amerikos valstijomis, bet netrodo, kad Junktinės Amerikos valstijos nori išlikti daugia šalių darybų lyderėmis. Tam, kad įvertintume sistemos poveikį, e, reikia palaukti, nes dabar vienas iš pagrindinių veikėjų, turiu galvojant, nes Amerikos valstijas atsitraukė. E, PPO mastas reikalauja, kad visa politika būtų re, persvarstyta, perderinta visų e, valstybių sostinėse, taip pat ir Europos Sąjungoje. Uh, Europos Sąjunga irgi politinės tendencijos skiriasi. Vieneriais metais dominuoja ekonominis nacionalizmas e, ir kalbame apie nacionalinius priekybos pranašumus. Yra valstybių, kurios mano, kad jos gali vienos pasiekti daugiau negu dirbdamos kartu. Uh, Ir dažnai dėl to yra sudaromos laisvos priekybos sutartys, bet jos iš tiesų tarnauja nacionaliniams priekybos interesams. O antras pasiūlymas, aš galėčiau pasakyti, kad tai yra konstruktyvios laisvos priekybos sutartys, kurios turi ne tik komercinių nuostatų, bet jos padėtų pasauliu suformuluoti priekybos sistemą. Man atrodo, kad transatlantinės priekybos investicijų sutartys, tokios kaip TTIP ir priekybos skatinimo sutartys, E, Ramiojo vandenino partnerystės sutartis apibrėžia standartus, kurie turėtų būti taikomi nediskriminacinių principų visose valstybėse. Tai buvo daroma TTIP, bet tas turi būti daroma su visomis šalimis. Europos ir Junktinio Amerikos valstijų gamintojai turėjo jais vadovautis. Tokia TTIP sutartis būtų atneštų nepaprastai daug naudos. Tikimės, kad kada nors jį dar bus atgaivinta. Trečia galimybė - regionų integracija. Europos Sąjunga e, čia yra puikiausias pavyzdys. E, jie labai daug veikia, ne tiek, kad pavyzdį rodo. Turiu galvoj e, Ramiai vandenino partnerystę, ISEP ir kitus. Taigi bendroji rinka yra tarsi viena spektro dalis. Yra ir žymiai daugiau E, menkesnių regioninio integravimo formų. Ketvirtas mano išskirtas kelias yra beveik globalus, sakau beveik, nes dar e, visai jis nėra pasiektas. Informacijos technologijų sutartis. Ji yra taikoma nediskriminacinių pagrindų, bet e, joje yra 164 pasaulio prekybos organizacijos nariai. Prekybos palengvinimo sutartyje yra labai daug pasirašysių, sutartį yra labai daug pasirašysių valstybių. Uh, Bet e, e, taip pat turim suprasti, kad ir, pavyzdžiui, viešųjų pirkimų sutartis nėra visuotinė. E, visi ją turėjo pasirašyti bet kol kas taip nėra. Ir aš dabar perinu prie kito mūsų laikų iššūkio, kaip PPO veiks kitiems neįsikišant ženkliai. Per pastaruosius 70 metų nuo antro pasaulinio karo nematėme jokių, e, ne, nebuvome patyrę jokių e, Junktinio Amerikos valstijų žingsnių atgal, o dabar taip atsitiko. Ir Brexit kol kas dar diskusijose įtakos didelės neturėjo, bet aš manau, kad tai bus pakankamai svarbi tema, nes pas jūs tam labai daug dėmesio skurta. Uh, e, Pekine yra kalbama apie tą obor principą, Tokijo kalba apie ramio vandenino partnerystę, Junktinės Amerikos valstijos kalba apie naftą sutarties pers pakeitimą darybose. Aš nesakau, kad uh, nereikia pakeitimų. Pasaulio priekybos sistema negali būti priimama kaip nekintama ir savaime suprantama. Europos Sąjungos narės sudaro 33,6 procentų PPO biudžeto. Tai yra labai įdomus faktas. Didesnė procentinė biudžeto dalis negu Junktinio Amerikos valstijų, Japonijos ir Kinijos kartu sudėjus. Net ir po Brexit išliks ta dalis žymiai didesnė. Europos Sąjungos indėlis yra didesnis negu visų kitų. Galimybė išlikti lyderę irgi ES yra žymiai didesnė negu kitų valstybių. ES interneto svetainėje sakoma, kad ES remia e, PPO Um, globalizacijos ir tvalios plėtros prekybos liberalizacijos principų taip pat. Reikia pasakyti, kad šiuos procesus reikia suintensyvinti, nes Europos Sąjungos pagrindinė partnerė Junktinės Amerikos valstijos dingo. Galbūt sugrįž, bet dabar jų nebėra. Europos Sąjunga turi nepaprastai daug pasirašyti dvišalių regionių sutarčių uh, E, gal 95-51 iš jų yra taikoma preliminariai. 27 e, e, sutartys interneto svetainėje suskaičiau jau dabar galioja visapusiškai. Bet pati PPO turi būti patobulinta, turi būti atsižvelgiama į naujas prekybos rūšis, į ekonomikos pokyčius. Mes turime galvoti, kaip padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms, taip pat turime atsižvelgti į lyčių lygybės klausimus. Turime galvoti apie informacijos technologijų sutarties atnaujinimą 2018 metais. Yra daug dalykų, kuriuos turėsime padaryti, kad pasaulio prekybos organizacija judėtų į priekį. Todėl aš čia ir taip pat Kinijos draugams ir Japonijos draugams tą patį sakau, E, taigi aš sakau, kad reikia peržiūrėti PPO sistemą ir reikia papildomų pastangų. Reikės papildomų pastangų, kad pasaulio priekybos sistema pažangėtų Ženevoje. Ačiū. Ačiū. Profesorius Goldin, jums iš jūsų Europos pusės žiūrint į padėtį, ar pasaulio priekybos priemonė yra pritaikyta globalizacijai? Ačiū pirmininkė. Aš pirmiausia noriu pasveikinti komisijos narę Malmstrom ir visas jos kolegas. E, jie pristatė strateginį modelį, kaip prekyba turi atrodyti. Prekyba visiems leis mums sukurti atsakingesnę e, prekybos ir investicijų politiką. Europos komisija taip pat neseniai paskelbė E, stebėtinai trumpą, bet išsamų dokumentą, gilų dokumentą, kuriame yra kalbama apie globalizacijos pažabojimą. Aš manau, kad tai sukurs sistemą, kuri leis Europos komisijai ir Europos Sąjungai žengti žingsnį į priekį. Tiesa ta, kad dabar yra tarsi pusiaukelės apmąstymų etapas pradėtas, pasaulio sistema turi pasikeisti, nes požiūris keičiasi, bet viską turime vertinti iš platesnio konteksto. JAV ir Junktinė karalystė pasitraukia iš lyderystės, o Kinija suaktyvina pastangas. ES vaidmuo šiuo atveju ypatingai reikšmingas ir lyderystė šioje srityje neturi būti sumenkinta. Visi, kurie, kaip ir visi priligentai, beje, ir ypač komisija, tiki, kad priekyba yra ne tik darbo vietų variklis ir augimo variklis, bet taip pat ir geresnio, geresnės e, gyvenimo kokybės pasaulio piliečiams variklis ir dėl to reikia suaktyvinti pastangas tam, kad taip ir atsitiktų. Labai neramina, kai šalis pasitraukia iš priekybos ir taiko protekcionistinę politiką, neramina tai, kad kalba eina ne vien tik tai apie priekybą. Mes per priekybą su, išmokstame bendradarbiauti, mes išmokstame geriau suprasti vieni kitus, vieni kitų, pir, pir, vieni kitų prioritetus. Ir dabar viskas yra sumenkinama ir tuomet sumenkinama mūsų galimybė spręsti kitus, kur kas sudėtingesnius e, globalius klausimus, įskaitant ir klimato kaitą, bei atsparumą antibiotikams ir daugeliu kitų dalykų, kur turime padirbėti. Tai nėra vien tik tai priekyba kalba eina apie tai, ar galima sukurti bendradarbiavimo sistemą, kur atsižvelgiama į pasaulio poreikius. Ir aš sakyčiau, kad visos pasaulio šalis ir netgi stambiausios, reikšmingiausios e, šalis ir tokie regionai kaip ES vis labiau priklausys nuo to, ką darys kiti ir kaip kiti reaguos. Ir ar dalinsis ta bendra ateities vizija. Tas pasakytina ne tik apie priekybą, pavyzdžiui, ar atsparumą antibiotikams, bet genomika, dirbtinis intelektas, e, mechanizmų mašinų mokymasis, visi tie dalykai. Tai yra mes kaip planeta, kaip tautos turime suprasti, kad trešdalis, pažiūrėjau, ir dabar ES darbo vietų yra susijęs su priekyba, bet vis labiau Europos ateitis priklausys nuo pasaulio ateities, o priekyba čia yra labai konkretus viso to įrodymas kadangi auga vis atsirandančios rinkos ir užima vis didesnę pasaulio ekonomikos dalį. Mes manome, kad apie 70 procentų pasaulio ekonomikos per 25 metus bus susijęs su pasaulinė priekyba ir augimu. Ir čia ES turės kur kas mažiau augimo tempų ir pasaulinė ekonomika bus įstrigusi e, tame etape, kuris susiklostė po finansų krizės. Taigi mes manome, kad 4,5 procento priekyba auks ir apie 2 procentais įtakos augimą, bet tai stabilizuoja priekybą ir augimą. Ir kai mes tampame turtingesni, augimo kokybė tampa vis reikšmingesnė. Tas pasakyti nėra apie Kiniją ir apie mus. Taigi tarifai jų yra vis mažiau ir jie vis mažiau aktualūs, vis labiau svarbi, svarbu turinys, kokybė, kultūriniai dalykai ir kaip mes norime, kad tie dalykai atsispindėtų, tie, tos vertybės atsispindėtų mūsų priekyboje. Tai yra vis svarbiau, kai mes periname prie dematerializuoto pasaulio skaitmenės genomikos ir, ir kitų dalykų. Tokiu būdu programinės įrangos sustiprės, kur yra algoritmai, kur yra nusprendžiama uh, kas gali būti nužudytas savarankiškai vairuojančių automobilių avarijose vieni ir kiti žmonės. Tokie algoritmai taps labai svarbus dalykas, pavyzdys, kaip greitai keičiasi mūsų priekyba ir kaip technologinių pokyčių mastai formuoja naujus mąstymo būdus ir reikalauja iš mūsų daugiau ir kitų dalykų. Dar vienas rytis, kur reikia kur yra labai daug reikalavimo iš mūsų, tai būtent kaip etikai, etiškai mes reaguojame tokius klausimus kaip bio, bioenergija e, ir kitos technologijos, kur kalbama ir apie embrionus, kognityviniai um, žmonių gebėjimų didinimą ir panašus dalykai. Ir mes, ar mes ES tai pripažįstame, o kiti galbūt pasirenka kitą variantą. Viskas, aišku, priklausys nuo tų, kokius produktus ir kokias paslaugas mes rinksimės. Ar mes į savo priekybą įtrauksime pavyzdžiui, dalykų susijusių su anglies turiniu, kovodami su klimato kaita. Tai irgi bus naujas labai aktuolus klausimas. Taigi, kai e, pasaulis taip greitai keičiasi, mes turėsime ger, geriau suvokti, kas siejama su ta priekyba. Ir e, priekybos derinimas su kitomis vertybėmis nėra naujas dalykas. Mes tą akcentavome ir priekybą visiems strategijoje, kalbant apie migraciją, žmogaus teisės, aplinkosaugą ir daugelį kitų sričių. Naujas yra štai koks dalykas. Tai vyksta ne tik apie, kalbant apie fizikinius produktus ir paslaugas, bet ir apie kito, kitos plotmės paslaugas ir produktus. Kadangi pasaulis keičiasi greičiau, viskas darosi kur kas sudėtingiau. Globalizacija nėra toksai plokščias dalykas, tai yra kalnuotas dalykas. Ir Tai yra didžiulis iššūkis ES ir, ir visoms šalims ir regionams, būtent kaip pasirūpinti, kad procesai būtų įtraukiantys. Tos vietos, kurios greitai keičiasi, Tai yra dinamiški miestai, pavyzdžiui. Tai yra labai palanku, kalbant apie globalizaciją. Ir jeigu pažvelgtumėme į politinį, politinės reakcijas, kas balsavo už Trumpą, kas balsavo už Brexitą, kas balsavo už ekstremales dešinėsias kairiasias partijas Europoje. Tai nėra dinamiškos vietos, tai ne tos vietos, kurios pasinaudoja priekyba, tai vietos, kurios yra pamirštos. Ir ne tik, kad pamirštos, bet ir uždarytos, uždarytos dėl to, kad žmonės negali išvykti ir įsitraukti dinamiškus miestus. Uh, nes e, nevilnojamo turto kainos, pajamos mažos ir judėjimas iš kaimų mažų vietų į dinamiškus miestus yra labai nedidelis. Per pastarosius 40 metų tas pasakytina apie JAV, apie jauną kartą, kurie vidurio vakaruose mažiau juda negu, pavyzdžiui, žmonės Prancūzijoje, Belgijoje ar kažkur kitur. Taigi, kaip priekyba, priekybos reforma duoda naudos piliečiams ir kaip mes galime pasirūpinti, kad ji būtų derinama su tomis politikos rytimis, kur žmonės galėtų įsitraukti tas dinamiškas erdves ir ten susirasti darbą yra labai svarbu ir, aišku, svarbu ir investicijos. Nes labai svarbu tuos, aišku, ir paliktus nuo šaly žmonės įtraukti į priekybos procesus. Ir mes turime daugiau galvoti apie tai, kaip žmonės įveiks tas kliūtis. Ir jeigu apie tai negalvosime, tuomet jie balsuos ir pasakys prieš globalizaciją. Ir tą jau ir matome vis dažniau. Taigi mūsų atsakomybė yra ne tik, na, jeigu mes tikrai labai stringai vertiname priekybos vaidmenį, kadangi tai yra vystimosi ir reformos variklis, priekybos politikos mūsų šalyse, mūsų atsakomybės, kompetencijos rytise. Visi tie dalykai turi būti labiau suderinti ir įgūdžiai tampa vis sudėtingesni ir aš manau, dėl to mes turime sugriežti, sugriežtinti ir pagerinti mūsų įrankių dėžutę, kad mes galėtumėme atremti tą iššūkį. Ir čia ypatingai reikšminga išplėsti tą supratimą, kokia yra nauda ir rizika tos priekybos. O rizikos yra nemažai. Uh, Tačiau ta rizika yra suvaldoma ir ją reiktų suvaldyti, kad nauda būtų pasiekiama daugeliu žmonių greičiau ir plačiau. Ačiū. Hopefully. Hopefully we can manage it. Yeah. Um... Tikėtina, kad turėtume tai sugebėti padaryti. Afrika kurį laiką buvo pamirštas pasaulio kraštas O dabar parlamente Afrikai skiriama vis daugiau dėmesio Afrikai. SRD frakcija e, organizuoja daug renginių. Ši savaitė yra Afrikos savaitė čia Europos parlamente. Mes ieškome naujo santykio su Afrika. Pone e, Kanza, kokia jūsų nuomonė? apie tai. Ačiū pirmininkė. E, man didelė garbė e, dalyvauti e, šiuose klausimuose dar kartą. Pernai viešėjau taip pat pas jūs. Mes manome, kad prekybos visiems strategijos vienas svarbiausių elementų yra bendradarbiavimas. Kodėl mes manome, kad daugia šalis bendradarbiavimas yra labai svarbus? Čia dalyvauja svarbus partneriai šiame dialoge ir, pavyzdžiui, prieš savaitę e, buvo susirinkę ekspertai generuoti idėjų iš įvairių sričių ateities tarybų renginyje. Siekiama ieškoti būdų, kaip pasiekti, kad vystimasis būtų įtraukesnis ir e, kaip pasiekti, kad prekybos teikiama nauda pasinaudotų kuo daugiau žmonių. Mes manome, kad daugiašalis dialogas gali duoti naują postumį politikai ir užtikrinti įtraukų augimą. E, siekiant šio tikslo tarptautinės e, prekybos politika be galo svarbi, taip pat ieškant e, atsakymų vietos lygmenių. Būtina remtis nediskriminavimo ir nuseklumo principu. Daugiašalis dialogas ar bendradarbiavimas be galo svarbus ir investicijų politikos srityje. Pavyzdžiui, per pastarosius 18 mėnesių mes sustiprinome e, diskusijas užsienio investicijų e, tema, ieškojame būdų, kaip e, gauti daugiau naudos vietos bendrovės, bendrovėms. Taip pat stengiame suburti bendraminčius ir stiprinti vietos verslo iniciatyvas. Siekdami užtikrinti įtraukų augimą, inovacijas politikoje, manome, jog iš pasaulinės prekybos naudos galėtų gauti ir šios rytis. Taip pat ieškame būdų, kaip kurti naujas darbo vietas. Anksčiau buvo kalbėta apie ketvirtąją pramonės revoliuciją, kuri vyksta. Ieškame naujų e, galimybių atsiverančių elektroninės prekybos ir skaitmeninių paslaugų teikimas srityje. Kas buvo nutarta šiame e, forume? E, didžiausias dėmesys buvo skirtas keturioms sritims, tai yra tvar, tvarios investicijos, e, skatinančios e, supaprastinimo mechanizmus, taip pat skaitmeninė e, prekyba, bandant užtikrinti, kad tarp, to, tarp valstybinių lygmenių būtų sklandžiai keičiamomis duomenimis, taip pat prekybos mechanizmų supaprastinimas bei pasaulinės vertės grandinės politikos kūrimas ir keitimasis e, pažangiaja patirtimi, bendradarbiaujant e, ir diskutuojant su e, partneriais. Ir pagaliau penktasis dalykas - pasaulinė tarybą ateities priekybos klausimais, kurioje aptariamos ateities perspektyvos. Kaip minėjau, mes tvirtai įsitikinę, kad daugiašalis dialogas kuria pridėtinę vertę. Ir čia galiu pateikti du pavyzdžius. Pirmiausia, A15 iniciatyva, 400 ekspertų dalyvauja šiame projekte, 150 darbinių dokumentų buvo parengta, e, skatinama e, reformuoti e, prekybos politiką, inovacijas. Kitas pavyzdys globalus alijansas, kuriuo siekiama supaprastinti priekybą. Vietname e, daug nuveikta rizikos valdymos rytyje, šiame projekte dalyvavo ir kitos valstybės. Čia matote sąrašą dalyvių e, ir galite įsivaizduoti, kad šiame forume dalyvauja tiek akademikai, tiek uh, valstybinių organizacijų ir įstaigų atstovai, tiesioginiai investuotojai, federalinės ministerijos, Vokietijos e, ekonominio bendradarbiavimo ir vystimosi ministerija, e, taip pat e, Niderlandų ir Australijos vyriausybių atstovai. Dabar konkrečiau, ką mes manome apie tris svarbiausius sritis. Pirmiausia, skaitmeninė e, prekyba. E, greitai kintančios technologijos e, ir vykstanti ketvirtoji pramonės revoliucija verčia mus ieškoti naujų augimo stimulų. 2016 metais elektroninės prekybos apimtys pasiekė 2 trilijonus Amerikos dolerių. Keičiasi prekybos metodai, e, duomenimis keičiamasi daug greičiau, o tai e, skatina e, aukti ir pasaulinį BVP iki 2,8 trilijonų JAV dolerių 14 metais. Tačiau skaitmeninė prekyba nėra atsakas į visas problemas. 4 milijardai žmonių vis dar neturi prieigos prie interneto, 75 procentai visų šių žmonių e, gyvena e, silpnesnės ekonomikos valstybėse. Antra svarbis rytis e, tai yra globali vertės grandinė, jos platforma. Mes ieškome būdų, kaip šios grandinės galėtų paskatinti keistis pažangiają patirtimi, kaip um, iš šių grandinių naudos gautų mažiau įsivyščiusios valstybės. Kaip ten bebūtų, ypač Latinų Amerikos ir Afrikos valstybės dėja nedalyvauja šiose vertės kūrimo grandinėse. Mes žvelgiame pusiausvyros trūkumą. Ir e, tai yra didelė e, globalizacijos spraga. Pagaliau, e, kokiosgi perspektyvos Mes manome, jog pasaulinė prekyba atveria naujas galimybės. Atleiskite, sako kalbėtoja. Kalbant apie pasaulinę, pasau, bendradarbiavime pasaulinės prekybos srityje, tai viena didžiausių grėsmių yra nestabilumas, e, prekybos barjerai, e, ypač transformuojantis nuo e, senosios sistemos į naująją. Keičiasi prekybos žemėlapis ir ateities prekybos forumas intensyviai ieško sprendimo būdų. Yra numatyti trys scenarijai. Pirmasis scenarijus tai yra gerasis scenarijus. E, ta darbo atvarkė yra įprastinė, orientuota į mokymą, švietimo gebėjimų kėlimą siekiama, kad iš šios scenarijos naudos gautų visi, kad reformuotųsi darbo rinka. Antrasis scenarijus arba ramstis yra blogasis. E, jis reikštų padidėjusią negatyvę retoriką, vieną šalį požiūrį į prekybą, neskatinant e, konkurencijos, dal, paliekant dempingavimo priemonės ir kitas spragas. Aš perinu prie kitos skaidrės. Trečiasis tai yra bjaurusis scenarius e, kurį ženklina um, prekybos karų uh, galimybės uh, manipuliuojama valiutomis, uh, iškeliamos darbo vietos į palankesnio režimo šalis ir nesilaikoma pasaulinės prekybos organizacijos taisyklių. Apibendrinant būtų galima pasakyti, kad reikėtų siekti um, sąžiningos prek ir atsakingos prekybos politikos. Prekyba visiems, ar iš ties e, siekiama, kad turtinga Afrika duotų naudos skurstančiai Afrikai. Afrikos pasaulio ekonomikos forume Durba nebuvo kalbama apie galimės užtikrinti įtraukų augimą Afrikoje reikia turėti omenyje, kad e, Afrika kamuoja skurdas, e, ji yra labai susiskaidžiusi, susiskaidęs kontinentas. Reikėtų ir toliau e, remti laisvosios prekybos susitarimų dėrybas. Dabar galiojantis laisvosios prekybos susitarimai nėra pakankamai, pakankami. Yra sukurta iniciatyva grotažymė Open Africa, kuria siekiama įtraukti paprastus Afrikos žmonės, dalyvauti politikos kūrimo procese. Bandoma atkreipti dėmesį, kad vie vienodos e, sąlygos darbo rinkoje bus sukurtos e, um, turint pakankamą kvalifikaciją. Taip pat atkreipiamas dėmesys į kylančias kakavos e, kainas, taip pat sunkia situacija Dramblio kaulo krante ir Ganoje, Demokratinėje Kongo Respublikoje, kur reikalingi globa, globalūs sprendimai regioniniu ir globaliu lygmeniu. Ačiū, labai daug uždavinių. Na ir paskutinis. UNCTAD atstovas Richard White. Jis pristatys besivystančių šalių požiūrį į Europą. Ačiū pirmininkė, ačiū komitetų iš pakvietimą. Prekyba formuojant globalizaciją, toks buvo klausimas. E, tai yra klausimasis sakinys, į kurį atsakymas kartais būna labai abejotinas. Manau, kad atsakymas būtų tik dalinis, nes kol kas ta sistema nėra išbaigta ir yra šališka. Ir aš apie tai savo kalboje noriu kalbėti. Visų pirma, E, vienas klausimas, kuris primena seniai teikiamą klausimą - priekyba, ar ji yra pasaulio įrankis, ar pasaulio kūrimo įrankis, ar augimo variklis. Ekonomistai niekad nerado atsakymo šį klausimą, labai daug dėl to nesutarėme, bet e, globalizacijos kontekste, bent jau UNCTAD požiūriu, e, tai gali suklaidinti. Pasaulis, kuris yra priklausomas kuriame visi yra priklausomi vienu nuo kitų, e, turi turėti tokią priekybą, kuri priklausytų nuo tarptautinių veiksnių ir vidaus aplinkybių, bet taip pat ir istorinių tradicijų ir apribojimų. Tačiau vis tik reikia pasakyti, kad bent jau 80-ojo dešimtmečio pradžioje besivystančiom šalims e, buvo verta e, galvoti apie tai, kaip politiškai integruotis į pasaulinę ekonomiką nes buvo labai tvirti ryšiai tarp priekybos ir kitų ekonomikos augimo variklių, ypač investicijų, eksporto. Ir e, buvo puikių augimo pavyzdžių nuo Japonijos e, iki Kinijos. Bet e, visais šiais atvejais supratome, kad reikėjo labai daug aktyvios politikų paramos Neapsiribuojant paprastomis prekybos priemonėmis, jei šiandien pasaulis toks nebėra. Šiandien yra hiperglobalizuotas pasaulis, kuriame nereguliuotos finansinės rinkos ir dideli kapitalo srautai tampa dominuojančiais, susijęjančiais e, vidaus rinkos, integra, e, visas, visų rinkų integracijas, įskaitant ir e, besivystančias rinkas finansializacija dėja neremia produktyvių investicijų. Pasaulis dabar e, išgyvena klėstėjimo ir žlugimo laikotarpius, e, bendras augimo e, poreikis didėja ir priklauso nuo daugybės įvairių faktorių. Tai pakeitė ir galimybės, ir silpnasias vietas, kurias išgyvena, kurias turi visos besivystančios valstybės pasaulinėme kontekste. Šio požiūriu mes e, girdime sakančių, kad globalizaciją reikia gražinti ant bėgių ir liberalizuoti daugiau rinkų, rasti naujų rinkų, palengvinti e, prekybos kanalus. Toks požiūris dabar yra naivus, tai yra prastas ekonominis mąstymas. Aš e, prekybos ekonomistą Roderį, kad čia cituoju. Ir aš čia vartosiu tokį ats, žodį, kad reikia elgtis atsargiai, nes kitaip mes uh, E, būsime pavojingi. Taigi, kas yra e, negerai su laisvos priekybos sistema? Adams sakė, kad laisvoji priekyba turi būti suprantama kaip utopinis idealas, aš cituoju pona Adamsą. Ir tai reikia vertinti palaipsniui ir atsargiai. Tai nėra politinių veiksmų juodraštis. Tai yra esminės problemos šiame kontekste. Mes turime suprasti, kad toks požiūris simplistinis, e, per drasus, nesažiningas ir painus. Ir aš norėčiau šitą pasakyti apie kiekvieną iš jų. Supaprastintas e, dėl to, kad jeigu mes e, atsisakysime prielaidų, kad santykiniai pranašumai yra naudingi visiems ir tar, prekyba gali tarnauti visiems, tai suprasime, kad laisvos prekybos pranašumai visi dinksta. E, Keynesas ketvirtame dešimtmetyje apie tai kalbėjo, Stiglicas apie tai kalbėjo, atmetė tuo blos informacijos prielaidą e, e, aštuntame, devintame dešimtmetį ir Polo Krugmano darbe yra atmetama nuostata apie mažėjantį pelną ir supaprastėjusią gamybą. Šiame pasaulyje, kuriame tokių prielaidų pagrindo nebėra, E, laisva priekyba gali sukurti įspaudos, į, į, polarizacijos e, spaudimo. Ir e, įvairūs ekonomikos specialistai tą e, savo darbuose patvirtina. E, aš pasitosiu Krugmaną, kuris e, pabrėžė e, per drąsius teiginius. Jis sako, kad viskas yra pagrįsta klaidingomis prielaidomis Ir su, turime suprasti, kad e, protekcinės priemonės per daug brangiai kainuoja ir taip toliau, ir taip toliau. Jeigu jis laimėjo Nobelio premiją, tai matyt žino, jeigu aš būčiau ją laimėjęs, irgi gal suprasčiau, apie ką iš čia kalba. E, tai yra sąžininga e, perspektyva, bet jis sako, kad per daug paprasta ir e, per daug drasi perspektyva, aš čia dituoju Danį Roderick, e, dėl kurių susidaro patikimumo stoka visuomenėje. Ir vėl aš čia galiu pacituoti Roderiką. Ekonomistų nesugebėjimas pateikti visą prekybos vaizdą su trūkumais ir pranašumais dažnai e, atneša žalingų padarinių. Tarp jo pavyzdžių yra Kinijos poveikis ir Junktinės Amerikos valstijos. Bet e, taip pat dabar ir žinia labai daug yra diskutuojama apie naftą. Ir kitas dalykas, laisva priekyba yra per daug paini, nes laisvos valstybės nevienodai prekiauja tarpusavyje. Įmonės nevienodai elgesi, jos nėra tobulos, tai nėra kažkokios tai denmeniški padariniai, jie siekia tik tai savo interesų. Bet pasaulio prekyboje dydis yra labai svarbus, jeigu lyginame skirtingas įmonės. Ypač dydis yra labai svarbus, kai kalbame apie tarptautinę prekybą, kur dominuoja stambios bendrovės. Vienas procentas bet kokios valstybės didžiausių įmonių valdo didžiąją dalį tarptautinės prekybos. Taigi dabar turėtumėm klausti, kaip stambiosios įmonės formuoja globalizaciją. Ir ypač, kaip stambiosios įmonės veikiančios pas, finansų globalizacijos kontekste ir laisvai reguliuojamų pasaulinių rinkų kontekste veikia. Atsakydami šį klausimą, kai kas sakys novatoriškai, čia bus galvojama apie aukštųjų technologijų įmonės, atsiras žmonių, kurie sakys logistiškai ir jie turės galvoje tokias pagrindinės įmonės, kurios vaidina labai svarbu vaidmenį pasaulio vertybių grandinėje ir atsiras tokių, kurie sakys plėšrūniškai. Prieš, E, tai yra finansinės įmonės suklastotuose nesažiningose rinkose. Atsakymas yra tas, kad visi trys atsakymai, e, visi trys tie variantai yra daugmaž teisingi, nes įmonės būtent taip veikia pasaul, šio laikinėme pasaulyje. Bet aš daugiausiai norėčiau pagalvoti apie plėšrūnišką stambių bendrovių elgesį, nes labai e, daug, dažnai apie tai yra pamirštama, kai kalbama apie pasaulio ekonomikos kontekstą. Yra trys plėšrūniškų įmonių elementai. Ir aš vėl galėčiau pasituoti pastą pastarųjų metų ekonomistų straipsnius. Pirmasis aspektas, kurį randame tarp priešūniškų įmonių, kad jos dažniausiai yra trumpa amžės. Pelnas labai žvelgiai, ženkliai išaugo ir išsivyščius ir besivyščiančias šalise, bet produktyvių investicijų kiekis sumažėjo, nes įmonės tą pelną naudoja pirkdamas atgal savo akcijas, dividendus, švaisto pinigus e, ir slepia juos e, mokesiniuose rojuose. Ir tai e, ta sistema ilgai neišsilaiko neišsivyščiuose šalise. Tai greičiau iškraipo rinką. Koncentracija yra auganti tendencija skirtingose e, pasaulio rinkose, ar išsivyščiuose, ir besivyščiuose. Ne tik bankai tampa per dideli, korporacijos irgi tampa per didelės. Ir e, Dabar jau pastebėjome, kad daugelie sektorių e, pasaulinėje ekonomikoje kalbama apie superpelną. Ir rastume labai daug ataskaitų ir kitų ekonomistų straipsnių akademinėme pasaulyje, kuriuose apie tai yra kalbama, nes yra kalbama apie vis didėjantį e, superpelną. Ir paskutinis dalykas, mes turime suprasti, kad to, be to, kad tos įmonės yra trumpamžius ir iškraipo rinkas, jos dažniausiai sugriauna ir privačias bei viešasis partnerysės ir visą eilę kitos veiklos, e, kurios siekis e, nesutampa su jų siekiais. Jie nori tik tai pelno, o ne e, tokių sąžiningų investicijų. Ir paskutinis dalykas. Laisvos priekybos sutartys yra suformuoluotos taip, kad tos tendencijos, apie kurias aš kalbėjau, tik tai intensyvėja. Ir dabar matome, kad labai daug valstybių išgyvena ekonominio ir politinio sunkumo etapą. Aš savo kalbą pabaigsiu paminėdamas uh, mintis, kurios buvo čia pasakytos. Uh, mes radome draugų Čikagos universitete. Uh, ten yra labai populiari ekonomikos mokykla. Kalba apie mediči amžinai ratą tarp stambių įmonių ir ekonomikos raidos. Tai, kas vyksta dabar, primena 16 amžiaus renesanso Florenciją. Mes kalbame apie pokarinę socialdemokratų Europą. Uh, Ir aš labai apgailėstauju, bet dauguma daugia šalių laisvos prekybos sutarčių būtent taip veikia. Yeah, message, But... Labai aiški žinia. Karlo Markso kapitalas prieš 50 metų buvo paskelbtas. O reformacija buvo prieš 500 metų. Dabar žodis kolegoms. Pirmiausia, viena minutė. Joham Šiuste. Ačiū. Man atrodo, kad tas klausimas gal jau ir buvo užduotas. Aišku, E, pasaulinė rinka lemia globalizaciją, tik iškyla klausimas, kaip. E, mes negalime tik kalbėti apie nematomą rinkos ranką. Patirtis rodo, kad to neužtenka. O kalbant apie jungtinių tautų darnaus vystimosi tikslus, turiu pasakyti, kad jei norime kažko pasiekti, tai ir yra va šie tikslai. Manau, kad prekybos e, regione politika labai svarbi, todėl kad sieja du dalykus. Pirmiausia, e, tai yra žvilgsnis į e, daugia šalius laisvosios prekybos susitarimus, į kuriuos įtraukiami regioninės politikos aspektai, tokie kaip susijęs su aplinkosauga, e, darbo vietų garantijomis ir taip toliau. Tačiau, jei norime e, orientuotis į ilgalaikę perspektyvą, turime galvoti ir apie ki kitas politikos sritis. Pavyzdžiui, Kinija labai sėkmingai vykdo savo investicijų politiką tik todėl, kad tinkamai valdo srautus ir turi pakankamai išvalgumo. Taigi ir mes turėtume siekti, kad mūsų politika būtų išmintinga. Principai aiškus, partneriai aiškus. Pavyzdžiui, kalbant apie partnerystę su Afrika, e, potencialo čia labai daug. Gal kiek kritikuotina tai, kad, pavyzdžiui, rytų partnerystėse orientuojamės tik į ekonominius dalykus. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju visiems kalbėtojams. Sako ponė Rodrygės, aš labai trumpai. Ponė Wolf, dėl globalizacijos. Na, globalizacijoje egzistuoja bendradarbiavimo perspektyva, ar PPO sieks, kad taip atsitiktų. Pone Kozel, Kozel Wright, esate visiškai teisus, aš esu ekonomistė. Ir ne man, aišku, kvesionuoti, kam turi būti suteikiama ekonomikos Nobelio premija. Pone Kanzas galbūt labiau susipažinusi su skurdo ir mažiau išsivyščiusių tautų realybė. Ir jai jeigu teisingai supratau, jūs kalbėjote apie tai, kad globalizacija turi padėti Afrikai dalyvauti priekyboje. Gal galėtumėte plačiau pakomentuoti? Dabar persiu prie kito klausimo. Aišku, globalizacija yra esminė priekybos politikos dalis. Apie tai ir kalbame. Tačiau ir nacionalinė politika turi didelę įtaką, ypač kalbant apie paskirstimą. Ir čia reikia nepamiršti svarbaus dalyko, nes mažiau išsivyščiusiose šalyse joms tenka dalyvauti mažinant mokesčius, kuri, kur, kurie tenka tarptautinėms korporacijoms. Ir tokioje kovoje nelaimi nei viena šalis, nes panašu, kad toms šalis, kurioms reikalingos pajamos iš mokesčių, kad galėtų visuomenės veikatos projektus finansuoti ir panašiai, tai kaip mes galime čia padėti. Ačiū. Aš turiu klausimą, kuris labai tiesiogiai susijęs su tuo kontekstu, kurį paaiškino Richardas, kuris kalbėjo apie globalizaciją, kur yra per daug koncentracijos, kur yra per daug neligybės, ne tik neligybės pietus šiaurės, bet ir šiaurė šiaurė ir pietus pietus. Ir taip pat yra daug konkurencijos iškraipimų, nes kai yra perdėm didelė koncentracija, tai tada yra labai daug konkurencinių iškraipimų. Ir tie, kurie gina kovos su neligybę klausimą, gina ir tokią ekonomiką, kuri būtų grindžiama iškesnėmis taisyklėmis. Taigi konkrečiai atsižvelgiant į tokį kontekstą, kas turėtų būti tuose prekybos susitarimuose, kad būtų galima išspręsti šią situaciją ir kokios turėtų būti keliamos iš anksnės sąlygos prekybos sutartims, nes kai skaitome uh, pranešimą dėl priekybos ir plėtros, mes matome, kad ne tik. Čia svarbiausia yra priekyba, bet turi būti keliamos labai aiškios konkrečios prieš iš ankstinės sąlygos, prieš perinant prie tų priekybinių susitarimų. Ačiū. Dartmotas. Ačiū. Aš turiu nemažai klausimų. Ne, panašu, kad nebuvo jie paliesti. Ar laisva priekyba yra iš esmės geras dalykas, be jokių išlygų, aš taip manau, bet dabar jau abejoju. Tai ar laisva priekyba yra gerai, dar daugiau laisvos priekybos dar geriau. Tai kuria darbo vietas. Ar tai be jokių išlygų geras dalykas, ar tai yra natūrali išdava? nes kuriamos darbo vietos, bet tada paslaugų darbo vietos yra blogai apmokamos. Ar tai yra laisvos prekybos padarinys ar ne? Nedaug buvo kalbama, bent jau kiek aš pastebėjau, tik gal bendrais brožais užsiminta buvo apie paslaugas. Kiek PPO yra veiksminga tvarkant paslaugų sektorių? Aš pono Wolf iš tiesų gyvenimo prašymas labai spūdingas. Dabar, jeigu PPO būtų reguliuojanti struktūra, dabar daugelis, ne tik tie, kurie sėdi dešinėje, bet ir sėdi kairėje, mano, kad būtų labai sudėtinga mažoms ir dinėms įmonėms, verslui ir stambiam o stambus verslas užsimtų lobistinę veiklą ir MBI dar būtų sudėtingiau priekyboje, jeigu nebūtų pasaulinės e, priekybos struktūros. Ponas Wolf tai paminėjo, gal galima plačiau apie tai pakalbėti ir penkios sekundės dar vienam dalykui paminėti. Jūs esate šie svečiai ir aišku labai elegantiški, intelektualus svečiai, bet norėčiau pasakyti, kad ES protekcionistinis darinys, tai štai kas tai yra. Jeigu jūs už laisvą priekybą, tai neturėtumėt pasisakyti už ES jos taisyklės ir reglamentus. Man labai įdomu, kaip Britanija vertina ES. Yeah. Yeah. My... Aš dar vieną klausimą turiu. Jūs kalbėjote apie JAF ir minėjote tarptautinės korporacijas. Ar čia turėtumėme daug dėmesio skirti ir reglamentui nukreiptam prieš monopolijas, kaip anti-Rockefellerio reglamentas buvo? Šeštą valandą man traukinys išvažiuoja, bet atsakysiu į paskutinį klausimą. Kova su monopolijomis. Čia yra svarbu vėl JAV. Jeigu pažvelgtumėte į pačią logiką, tai tikrai čia reikalinga galbūt pasaulinė konkurencijos institucija. Aišku, greitai mes tokios neturėsime, bet jeigu pasitelktumėme tą logiką, uh, kurią siūlome mes ir kiti, tokia būtų logiška iš, išvada. O kalbant apie tam tikrus politikos padarinius, kalbant apie tai, ką aš sakiau, aš labai pritariu tam, ką Brad Bilon, Berklio ekonomistas, kalbėjo apie pragmatinį eksperimentavimą, formuojant politiką jisai palaiko Hamiltono tradiciją Junktinėse Amerikos valstijose ir pasitelkia Rytų Azijos patirtį po antrojo pasaulinio karo. Bet kalbant apie pragmatinį eksperimentavimą, reikia politikos erdvės. Visi susitarimai turi turėti pakankamai politikos erdvės, kad šalis galėtų pritaikyti bet kokį susitarimą prie konkrečių poreikių ir iššūkių. Ir dėja, nepas, ne, to negalėtume pasakyti apie daugumą susitarimų, nes jie buvo per griežti ir buvo atmetamos, galim, atmetami galimi variantai besivystančiom šalims variantai, kurie pasteisino praeitie. Antras dalykas, negalima vykdyti tinkamos priekybos politikos nestabilių, neaiškių finansinių srautų erdvėje, finansinio nestabilumo srityje. Ir Keynesas apie tai kalbėjo po antrojo pasaulinio karo. Gera priekybos politika neįmanoma taupimo politikos dvasioje. Taupimas plus priekybos liberalizavimas faktiškai tikrai reikš du dalykus - nestabilumą ir neligybę. Ir tą matėme per pastarosius penkerius ir šešerius metus, be jokios abejonės. Taigi negali vykdyti geros prekybos politikos taupimo dvasioje. Reikia kažkokios tai makroekonomikos, kuri papildytų didesnio atvirumo ir įtraukties dvasę. Toliau reikia pramonės politikos, be jokios abejonės. Afrika priekiauja daugiau nei bet kuris kitas žemynas planetoje per pastarosius tris šimtmečius. Tačiau parduoda neteisingus dalykus. Dėl to ir įstrigo, nes tai yra eksportas orientuojamas tik tai į plataus vartojimo prekes. Reikia kurti pramoninę bazę, nes tokiu būdu jie nepasinaudoja iš laisvos priekyb, atviros priekybos sistemos, nes jiems reikia rimtos, diversifikuotos pramoninės bazės. Jeigu to nebus, ir tas nebus įmanoma, jeigu tik atversi savo rinką tarptautinėms korporacijoms ir laisvai priekybai. Ta turi daryti griežtai, sistemingai, kuriant tinkamus pajėgumus ir steikant įmonės, kurios gali gauti pelno toje aplinkoje. Deja, ponas Vulfas irgi turi išeiti, tai gal dabar žodį irgi suteiksiu jam kelioms minutėms ir po to dar vienas pasisakymas. Priekybos darybininkai dirba su praktiniais dalykais ir vienas klausimu, kuris yra darbo tvarkėje, ministerijos darbo tvarkėje Buenos Airėse yra reguliuoti žvejybos subsidijas. Tai nėra ta problema, kuris skaldo šiaurę ir pietus, bet kenkia pietums ypatingai. Besivystančios valstybės nukenčia, nukenčia ir aplinka. Nežinau, ką Krūkmanas apie tai pasakytų, nežinau, ar jis tai analizavo, ar Keinsui iš vis rūpėjo žuvys, bet mums tai rūpi. Ir didžiulės, milžiniškos subsidijos reiškia, kad yra susiribiamos visos pasaulio žuvys iš visų besivystančių šalių, jos atimamos. Kitas darbas, kurį, kuris vyksta. Aš, aš esu generalinio direktoriaus pavaduotojas ir aš vadovauju tik vienam dalykui - vystoma, vystoma bendravimo pagalba medvilnės gamintojams daugiausia labai neturtingose šalyse Vakarų Afrikoje - Belinas, Burkina Faso, Čadas. Ir visi vieningai teikia vystimo bendradarbiavimo pagalbą, techninę pagalbą gamintojams šiuose tikrai labai neturtingose šalyse gaminant medvilnę. Ar tai yra medvilnės gamintojai, ar medvilnę vartončio šalis, jos visos dalyvauja toje pastangoje. Taip pat nėra šiaurės pietų padalymo, nėra tokio vientiso padalymo, kalbant apie skaitmenę revoliuciją ir panašiai. Pakistanas, Kostarika, Nigerija tikrai mano, kad reikia skaitmenio pasaulio atvirumo, kalbant apie vystamoją pagalbą. Prieš kelis metus ambasadorius, man Pakistano ambasadorius pasakė, kad Pakistanas nuo nulinio dalyvavimo internete perėjo prie 47 milijonų. Pusė suaugusių gyventojų gauna prieigą prie interneto. Ką tai reiškia? Ar tai būtų JAV viduryje, ar tai būtų besivystančiose šalyse, vis tiek čia yra galimybių įsitraukti tartautinę prekybą. Ir ne visos svarbiausios įmonės blogos. eBay kitos yra platformos, kur visi, bet kas, įskaitant ir tas, tuos žmonės besivystančiose šalyse, gali parduoti savo prekes visam, visam pasauliu. Taigi tarpinėtė priekyba plečiasi. Ir tai didžiulis skirtumas, kalbant apie lytis, nes mikroverslas dažniausiai jam vadovauja moteris. Taigi galimybės milžiniškos, prireiks nemažai laiko, kad visko pasiektumėme, tai užtrunka. PPO buvo sukurta ir kuriama ilgą laiką, taigi prireikšė irgi nemažai laiko, bet kalba eina ne vien tik tai apie laisvą priekybą. Kalba eina apie tai, kad reikia spręsti realias problemas, spręsti prieigos prie rinkos galimybės, kurios bus plačiai, kuriamis bus plačiai dalymasi. Taigi džiaugiuosi galimybę čia dalyvauti, dėja turiu išeiti. Ir man buvo labai malonu išklausyti kitų kalbėtojų ir išklausyti ir parlamentarų minčių. Ačiū, dėkoju ponė Wolf. Nebejoju, kad mes palaikysime ryšius ir toliau dar galėsime kitomis progomis aptarti tuos klausimus. Pone Kanza. Ačiū. Kelios pastabos. Aš kalbėsiu apie tai, ar ką turime padaryti globalizacijos būdu, kad Afrika plėstų priekybą. Pažvelkime į statistinius duomenius ir kalbant apie tai, ką minėjo kitas prelegentas, mums reikia kalbėti ne tik apie laisvos priekybos sutartis, kad suprastumėme, kaip Afrika galėtų prekiauti daugiau. Tokia yra realybė. Jeigu pažvelgtumėme, pavyzdžiui, į industrializacijos pagrindą, pagal Afrikos vystimosi banką eksportas Afrikos yra mažiau nei vienas procentas, lygnant su 16 procentų rytų Azijai. Tai mes turime surasti būdų, kaip tuos rodiklius pagerinti. Transportas, infrastruktūra. Junktinių tautų ekonominės komisijos Afrikai skaičiais 70 procentų visų eksportuotų prekių vertės yra skirtos susijusios su vien, dviejomis Afrikos šalimis, į pietus nuo Saharos dykumos, kurios neturi prieigos prie jūros. Tai aišku, reikia čia reikalinga prieiga prie jūros. Toliau MVI, kaip galėtumėme skatinti vietos MVI dalyvavimą regioninėse, pasaulinėse vertės grandinėse. Dažnai jų pajėgumai menki, netitinka pasaulinių standartų ir galiausiai mes laukime, kol, kol jie pasivysto standartus, ar dirbame su tomis MVI. Gyventojai, kurie įsitraukia į MVI veiklą dažniausiai yra iš neformalaus sektoriaus Afrikoje ir čia daugiausiai yra jaunimas ir moteris. Tai aišku, mums reikia aktyviau investuoti į tai, kad užpildytume tą spragą. Aš daug kalbėjau apie iššūkius, bet kalbant pozityviai, Afrika ir ypatingai jauni afrikiečiai vis labiau įsitraukia į skaitmeninę ekonomiką, kur jie yra sujungti su. Ir čia labai svarbu pasirūpinti, kad kai Europa kuria savo skaitmeninę platformą, kad ji nebūtų protekcionistiška, kad būtų skatinama priekyba, skaitmeninė priekyba ypatingai tarp Afrikos ir Europos. Ir galiausiai buvo paminėta finansinių srautų problema, mes kalbame apie tai, kaip iš kur ateis tos investicijos ir buvo parengta ataskaita, studija apie neteisėtų finansinių srautų situaciją Afrikoje, kur buvo kalbama apie trans, mokė, vengimą mokėti mokesčius. Ir iš tiesų tai yra tas darbas, kurį reikia padaryti, bet tikiuosi, kad užpildysime tas spragas ir galėsime geriau bendradarbiauti šioje srityje. Tada galėsime surasti išteklių, kuriais galėsime prisidėti prie produktyvumo aspektų ir papildyti jais laisvos priekybos sutartis. Aš irgi pasisakau už globalizaciją, aš manau, kad yra svarbi. Ir iš, apskritai kalbant, tai yra geras dalykas. Labai iškus pareiškimas, dėkoju. Ir pabaigai norėčiau pakviesti ponę Saifi pranešėją. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems pasisakiusiems. Pakeitimasis nuomonėmis buvo iš tiesų labai turtingas ir išklausime įvairių minčių susijusių su priekybos politika. Kaip uh, Girdėjome šiandieną tarptautinė priekyba keitėsi pastaro, per pastarosius dviejus metus iš esmės ir ES susidurime su naujais iššūkiais. Yra mūsų strategijos vidinės trukmės peržiūra būtina, kad būtų galima pritaikyti veiksmus ir sureaguoti į užsibrieštus tikslus. Tie nauji iššūkiai su, atsirado tarptautinėme kontekste. Kontekste, kuris nesiniai pasikeitė ir išgyvena transformacijos laikotarpį. Tačiau tai vadino labai svarbu vaidmenį reformuojant priekybos sistemą po antrojo pasaulinio karo. Donaldo Trumpo dėja JAV atmeta daugiašališkumo principą ir negina naujų priekybos sutarčių nei tarp, tarp daugiašalių priekybos taisyklių. Ponas Vulfas apie tai pats kalbėjo labai įdomiai. Šalia to Azijos žemynas skatina savo konkurencingumo plėtrą ir nori taip pat primesti tarptautinės taisyklės. Šiandieną, nors ES yra didžiausia priekybinė jėga pasaulyje, tačiau prognozijas rodo, kad iki 25 metų tik tai 5, 15 procentų sudarys Europos Sąjunga tos priekybos. Taigi mes turime gerinti skaičius ir išlikti vieningi, kad mes išliktumėme lyderiais pasaulinėje arenoje. Tos diskusijos, kurios šiandien įvyko su visais prelegentais verčia mus pagerinti sutarčių įgyvendinimą ir taip pat pasirūpinti, kad tai būtų naudinga visiems, kad būtų užtikrinama sąžininga ir teisinga priekyba. Taip pat e, vyks 11 ministrų konferencija ir e, jungtinės tautos nusipelnė mūsų paramos ir labai svarbu čia sustiprinti tas daugia šalės taisyklės. Euro, Intos komitetas e, surengė tarpnės priekybos dienas ir tai yra labai svarbu, kalbant apie ES priekybos politiką. Ir aš atsižvelgsiu į visus tuos elementus, kurie buvo šiandieną komentuojami. Taigi dėkoju visiems svečiams už puikias diskusijas. Ačiū. Dėkoju. Aš savo ruoštų irgi norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo šiose diskusijose diskusijos nesibaigė, gal tik tai įpusėjo. Ačiū dar kartą, palaikysime kontaktą. Okay. Thanks a lot. Okay, so, uh, dear colleagues, now we will switch to the next. Mėly kolegos, pereisim prie kito darbo atvarkės punkto, tai yra aštuntasis punktas - tolesnė makrofinansinė parama Gruzijai. Daugelis žmonių išeina, nelabai suprantu kodėl. So, Uh, point eight. At... Taigi aštuntasis darbo tvarkės uh, punktas. Pradėsiu nuo dviejų žinių. Viena bloga, kita gera. Uh, bloga ta, kad Hanu Takola uh, palieka mūsų komitetą, o gera žinia ta, kad jis taps audito rūmų nariu. Tad sveikiname jį gavus tokias pareigas ir jis ir yra atsakingas už e, šią temą, pranešėjas, todėl žodį suteiksiu jam. Ačiū. Turėsite pakentėti iki kovo pirmos dienos, nes tada pradėsiu savo e, darbus Luksemburgė, o kito laiko dar būsiu čia tuos tris mėnesius. E, tikiuosi, kad kažkaip susijęsiu savo patirtį su ateities patirtimi. E, na, bus dar vienas pirmininkas. E, e, toks jau mano likimas, kaip ten bebūtų, puiku. Mes e, Suomijoje sakome, ir jūs vokiečiai taip pat sakome, sakote, konkre, kon, pereikime prie konkretesnių dalykų, taigi e, tolesnė makrofinansinė parama. E, komisija siūlė, siūlo skirti 45 milijonų eurų paramą, iš jų 10 milijonų eurų dotacija, o 35 milijonų eurų paskola. Pastaraisiais metais Gruzija Gruzijos valiuta laris nuvertėjo ir tai e, veikia ir bendrą ekonomiką. BVP augimas uh, iš esmės buvo skatinamas tik investicijų. Tačiau, nepaisant visų problemų, šalies finansinė mm, padėtis išlieka stabili. Daug didelis vaidmo čia tenka e, bankui, e, taip pat yra e, pasirašyta glaudesnio bendradarbiavimo ir laisvosios prekybos e, sutartis su Gruzija, kuri e, taip pat e, suteikia daug stabilumo ekonomikai. Yra tikimasi, kad teikiama paskola ir dotacija suteiks Gruzijai didesnio stabilumą ir aš tikiuosi, kad šiame komitete bus pritarta šiam siūlymui. Kalbant apie konkretesnės procedūras. Mes glaudžiai bendradarbiavame su AFET komitetu. Džiugu, kad su ponu Mamik mums sekasi bendradarbiauti puikiai. Jo labiau, kad jis turi patirties, kas vyksta Gruzijoje. Mes Visi žinome, kad Gruzijos piliečiai e, gerbė ir mato tą europietišką viziją. Ačiū. O dabar kreipiuosi į AFETO pranešėją, poną Mamipkins. Ačiū, pirmininkė. Aš esu nuolatinis Gruzijos temų pranešėjas. Kartu su ponu Makalister mes praėjusią savaitę susitarėme, kad mūsų du komitetai gali glaudžiau bendradarbiauti rengdami šį pranešimą. Man tikrai malonu bendradarbiauti su Hanu Takula. Jau buvome surengę labai geras susitikimas su Europos komisijos atstovais. E, mums buvo atsakyti kai kurios klausimus, ypač e, į tuos, kurie nuolat kyla užsienio reikalų komitete. Pirmiausia, kalbėta apie e, susitarimą memorandumą ir veiksmus, kurių turi imtis Gruzija gaudama finansinę paramą. Antra, politinės sąlygos gauti šią paramą. E, kai kurie kolegos kalbėjo apie konstitucinę reformą, kurią e, kuri turi dar įvykti e, šia, šioje valstybėje. Ir trečias dalykas tai yra išmoktos pamokos. Kolegos, kalbant apie laiko grafiką, turiu pasakyti, kad mes dirbsime uoliai, e, siekdami pateikti laiku jums e, savo komiteto nuomonę ir laukia bendradarbiavimo su jūsų pranešėjais. Ačiū, dabar kreipiuosi į šešėlinius pranešėjus, pirmiausia, ponas Winkleris. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti kolegą Hannu Takulą. Uh, Aš tikiuosi, kad jis bus vienas iš daugelio Europos parlamento narių, kuris prisijungs prie Europos audito rūmų komandos ir dieks ten europietiškasias vertybės. Taip pat sveikinu kolegą iš AFETO, patys svarbiausi dalykai jau buvo paminėti, o mes, EPP frakcijos nariai, savo ruoštų manome, jog susitarimo e, memorandumą yra minimos sąlygos, e, kurios būtinos, kad būtų e, suteikta finansinė parama. Kalbant apie Gruziją, pastebime daug teigiamų tendencijų. Tiesa, aišku, yra daug sričių, kuriuose dar e, galima padaryti e, pažangos, pradedant teisinės valstybės principų tobulinimu. Tačiau, kalbant apie tą makrofinansinę paramą. Ji reikalinga mm, gerinant bendrą e, ekonominę situaciją. Ir aš manau, kad e, mes esame nuoseklus teikdami makrofinansinę paramą, nes tai yra numatyta ir e, asociacijos su Gruzija susitarime. Garbus kolegos kalbėjo apie Europos komisijos pateiktą ataskaitą apie mūsų finansinės paramos įgyvendinimą. Ir pabrėžiama, kad būtina um, e, naujus aspektus įtraukti ir į glaudesnio bendradarbiavimo ir laisvosios prekybos susitarimą su Gruzija. Mes visi tikimės, kad mums pavyks parengti puikų pranešimą parlamente. Ačiū, pona Sarju. Ačiū, pone pirmininkė. Man labai rūpi Gruzija neseniai ten viešėjau, puikiai žinau, kokia padėtis šioje šalyje. Tai yra labai svarbi valstybė ir verta mums su ją bendradarbiauti, ypač Europos parlamentui. Aš taip pat Manau, kad komisijos pasiūlymas svarbus. Ne pirmą kartą mes teikiame makrofinansinę pagalbą Gruzijai, todėl kad e, pačios valstybės padėtis nėra geriausia. Ji yra pažeidžiama valstybė tiek politinė, tiek ekonominė prasme. Todėl labai svarbu numatyti priemonės, kurios įneštų daugiau stabilumo šioje valstybėje. Aišku, yra dalykų, kuriuos galime tobulinti, tai yra galėtume sulaukti daugiau informacijos apie tai, kaip pasinaudojama parama. Aš nuolat prašau ataskaitų teikiamų raštų, taip pat manau, kad galėtume e, sustiprinti stebėsenos procesą, galėtume komisijos e, atstovus pakviesti čia, kad jie pateiktų e, mums rezultatus. Tačiau iš esmės pats pasiūlymas yra puikus, aš taip pat savo frakcijos vardu noriu išreikšti pritarimą. Aišku, AFET nariai taip pat palankiai vertina šį pasiūlymą ir ketina jį remti. Ačiū, ponė Zahadil. Panašu, kad e, prasideda naujas INTA komiteto ir AFET komiteto santykių etapas, praktiškai naujas amžius. Džiugu, kad mums taip puikiai pavyksta susitarti. Šią puikią bendradarbiavimo dvasę kreipiuosi į poną Madmot. Mes pasisakom prieš, nes mes manom, nemanom, kad šis ši depresyvi valstybė dar nori prie ES pridėti dar vieną. Nu, aš asmeniškai dar noriu pasakyti, kad sveikinu poną Takulą, tapus audito rūmų noriu. Anglijoje ir Velse aš panašios institucijoje dirbau e, nuo 75 metų, 90-ame dešimtmetyje, bet e, aš tiesą sakant dabar į jį žiūriu ir nelabai suprantu, kokia jo kvalifikacija. Bet dabar matėm, kad jisai važiavo į Gruziją. Pats lankėsi Gruziją ir norėtumėm sužinoti, tai kaip tie ES fondai Gruzijoje bus naudojami. Kaip ES pinigai bus naudojami Gruzijoje. ES saujomis dalina tos pinigus toms valstybėms. Niekas tom valstybėm nepasitik ir niekas turbūt neįsivaizduoja, kad tie pinigai yra teisingai panaudojami. Ir jeigu jūs tikite tą sistemą, bet aš jie netikiu, aišku, tai jūs bent jau turėtumėt būti įsitikinę, kad tie pinigai turi būti deramai leidžiami. Suomijos mokesčių mokėtojų pinigai, kuriuos jūs atiduodat rieškutėmis Gruzijai. Uh, turi būti gerai panaudoti. Jūs galite sakyti, kad iš dalies tie pinigai reikalingi, kad valstybės išorinius finansinius poreikius patenkintume, tarsi jie nueitų į kitą banką iš karto. E, ir mes suprantame, kad e, gruzinai patys turi kitų fondų ir patys gali panaudoti, kaip juos pareikšti. Mes turim kalbėti apie patį principą. Ir aš sutinku su ponu Takula. Žinau, kokia jo pozicija Lygiai yra ir siūloma, kad, siūloma, kad išlaidos Gruzijai šiam fondui ir kitiems fondams pirmiausia turi būti griežtai kontroliuojamos. Ačiū ponė Matmos, aišku, jūsų klausimas labai svarbus ir aišku, mes apie tai kalbėsime, kai aptarinėsime MFA su Britanija. Mr. Tackler, yeah, please. Yeah. Ponas Takula, aš sutinku su to, ką Jūs pasakėt. Labai yra svarbu kontroliuoti, audituoti, kur pinigai nueina. Mes turim būti labai stik e, griežti. Nebrandu žodžio dabar. Mes turim tiksliai žinoti, kur tie pinigai nueina. Negalim sakyti, kad kaip jūs, pavyzdžiui, Junktinė karalystė, išeisit iš ES, sutaupysit 300 milijonų per kelias savaitės ir galėsite investuoti į sveikatos apsaugos sistemą. Tai yra farsas, bet auditorumai turi viską tiksliai pasakyti, patikrinti faktus. Ir labai griežtai viską vertinti. audito ir vertinimo sistemos ir metodai turi būti tinkami. Dabar žodis komisijai. Ir aš pats dar turėčiau, tiesą sakant, klausimą. Dėl auditorumų prezentacijos prieš kelias savaitės. Jūs sakėte, kad sąlygos, jeigu teisingai prisimenu. Tik penkiais ar šešiais atvejais, jeigu aš neklystu, yra deramai tenkinamos. Kokia jūsų nuomonė? apie sąlygas, kurias turi tenkinti Gruzija. Stebėsenoje audite tai turės būti tikrinama. Iš komisijos ponas Vizek. Ryzė. Taip, aš esu Jan Ryzek, aš esu ekonomikos ir finansinių reikalų generalinėme direktorate, esu atsakingas už ekonominę paramą Gruzijai. Labai ačiū už paramą, kurią išsakė skirtingi parlamento nariai. Prieš e, pabandydamas atsakyti jų klausimus, norėčiau išskirti vieną aspektą tiesą sakant, du dalykus susijusius su sprendimo tekstu pateiktų rugsėjo 29 dieną. Jau tuos aspektus išskyrė ponas Takulas savo pranešimo projekte. Esame jam už tai dėkingi. Taip pat mes tai pastebėjome. Jie abu yra susijęs su ketvirtu straipsniu. Iš esmės vienoje vietoje yra praleista žodis siūlymas. E, ta sistemos turi būti, e, finansinė parama turi būti steigta dviem išmokomis, o trečiame straipsnėje turėtų būti irgi rašyta apie tas įmokas palaipsnės. Taigi vienoje vietoje trūksta vieno žodžio, kitoje vietoje yra vieno žodžio per daug. Aš labai atsiprašau už tokią techninę klaidą. Mes kaip tik koreguojame tekstą ir tos klaidos neturės būti e, teisės akto pakeitimuose svarstomos. Dabar pereinu prie tikrojo pasiūlymo. Kaip e, sakė keletas e, parlamentarų, šio pasiūlymo kontekstas yra tas, kad Gruzija iškyla labai daug išornio finansavimo poreikių, TVF programa suteikia e, tam bazę 17-20 metams. Trys, sve, tris svarbus veiksnius reikia išskirti, ypač kalbant apie ekonominį Gruzijos pažeidžiamumą. Tai yra santykinai didelis išorinis deficitas, einamosios sąskaitos deficitas ir aišku poreikis didinti užsienio rezervus. Taip pat turime suprasti, kad bus keliami e, nuvertėjimo e, reikalavimai, skolos amortizavimo reikalavimai. Su TVF 2017 m. balandžio mėnesį buvo pasiektas sustrimas ir aš labai džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad ši e, TVF e, sutartis yra gyvendama labai gerai, neseniai personalo lygmens susitarime tai buvo patvirtinta 2017 m. spalio mėnesį, tada buvo pirmą kartą peržiūrėtas sutarties įgyvendinimas. Mes palaikome glaudų ryšį su TVF, programa vyksta sklandžiai, visi atitinkami veiklos tikslai yra įgyvendinti e, su tam tikra marža. Taigi TVF valdybos sprendimas e, priimtas birželio pirmą dieną, turėtų, įsiga, turėtų įsigaliuoti rugsėjo mėnesį. E, tylos procedūra laukiama, kol praeis tam tikras laikas ir TVF personalas yra labai patenkintas tos programos eiga. Dabar perinu prie kai kurių klausimų. Tai, kad TVF programa e, ir toliau egzistuoja, e, su, turime labai tvirtą sąlygą, kuri turi būti tenkinama. E, be to mes kalbame apie ES ir Gruzijos supratimą memorandumą. Ir konkrečios sudėrėtos politikos sąlygos turi būti tenkinamos, kad tolesnės išmokos būtų teikiamos Mes Dvilisije prieš tris savaitės lankėmės spalio pabaigoje. Tai buvo pirmoji, tyriamoji, pirmasis, pirmas tyriamasis vizitas. Lankėmės, peržiūrėjome tas zonas, tas rytis, kurių TVF ekspertai nebuvo patikrinę. Keturias rytis išnagrinėjome. Valstybės finansų valdymas pirmiausia Jis yra susijęs visų pirma, aišku, su finansų e, tinklų patikimumu e, naudos gavėjoje valstybėje. Mes norime užtikrinti, kad gaunamos lėšos nebūtų išleidžiamos negeriems tikslams. Šiame kontekste dar norėčiau pabrėžti, kad makrofinansinė parama yra krizės priemonė, e, kai įmonė išgyvena mokėjimų balanso krizę ir išornio finansavimo krizę. Tai yra ne išbandyta ir nespecifinė parama. Skirtingai negu projektinė parama, tokia parama neturi būti skiriama vienam, mm, vienai paskirčiai, vienam tikslui. Viskas turi būti daroma legaliai. Ir e, tai, kad visose TVF programose yra numatytas e, viešųjų finansų valdymų sistemos, geros viešųjų finansų valdymo sistemos reikalavimas, e, E, yra labai gerai. Taigi, antras dalykas, mes nagrinėjome finansų sektorių ir žiūrėjome, kokius sąlygos ten yra sudarytos. Vienas dalykas yra e, išlikusių spragų finansų sektorių ir bendrai ekonomikoje mažinimas. Trečias dalykas, stebėjome, kaip e, klostėsi socialinė politika. E, Gruzijos vyriausybė sustiprino E, socialinės sistemas, socialinių sistemų kūrimo pastangas ir jų pastangos nusipelno mūsų paramos. Aš turiu galvoje sveikatos apsaugą, švietimo sistemą. Šioms rytims mes skiriame ypatingą dėmesį ir bandome išsiaiškinti galimas sąlygas. Ir ketvirtas, ketvirtas rytis, kurią mes nagrinėjome, buvo verslo aplinka ir eksporto skatinimas. Čia matėme labai graudų ryšį su D DCFTA e, su tą laisvasios priekybos sutartimi. Ir kaip jau kalbėjusiai kolegos sakė, mes turime paremti Gruziją tinkamų laikų įgyvendinant minėtąją laisvosios priekybos sutartį. Laiku yra labai svarbus, tas terminas laiku yra labai svarbus šiame kontekste, nes uh, E, išsamios e, laisvosios prekybos sutartis yra e, labai platus dokumentas ir reikia keletos metų jam įgyvendinti, jam išnagrinėti, o krizės priemonės gali būti pritaikytos atskiromis sąlygomis ir per žymiai trumpesnį laiko tarpą. Taigi tai reikia atsižvelgti, tačiau išlieka elementų, kurie Gruzijoje dar yra e, tvarkomi ir e, juos galėsime patikrinti, kada galėsime. Vienas iš pavyzdžių būtų įmonių įstatymo prieimimas. Tas įstatymas suderins įmonių juridinę bazę, juridinę formą ir e, tokiu būdu mes galėsime viską harmonizuoti, standartizuoti kaip ir visos TVF operacijos. Ši bus siejama su politinėmis iš ankstinėmis sąlygomis, e, konstitucinės reformos procesas buvo paminėtas, jis dar tebesisėse Gruzijoje. Venecijos komisija paskelbė ataskaitą, e, kuri yra labai palanki Gruzijai dėl politinių iš ankstinių sąlygų, bent jau komisijos akimis ir išorės veiksmų tarnybos akimis. Uh, E, rimtų e, problemų nebelieka, sąlygos gali būti traktuojamas kaip tenkinamas ir apie tai mes kalbame savo pirminėme pasiūlyme. Buvo paminėti, paminėtos dvi ankstesnės operacijos, viena 2008 metais, o kita 2013 metais ir užbaigta šių metų pradžioje. Taigi, kadangi viskas dar baigėsi santykinai neseniai, Dar ekspost vertinimo neturime. Šiek tiek e, laiko reikia tarp operacijos e, finansavimo ir vertinimo, nes turime rasti pakankamą ekonominių duomenų, skaičių surinkti pakankamai ekonominių e, duomenų, kad galėtumėm įvertinti ir mes tikimės, kad 18 metais toks vertinimas bus patiktas, be abejo mes jį pasversime E, su dideliu susidomėjimu, perskaitysime su dideliu susidomėjimu, jis bus paskelbtas visuomenė, jums visiems, parlamentui, tarybai, žinoma. Tie ekspos vertinimai e, suteikia puikią galimybę atsiskaityti apie ankstesnių operacijų rezultatus ir be abejo mes esame pasirengę tą padaryti. Ateityje mes visuomet ir anksčiau taip darydavome. Mm, Kita savaitė, per kitą posėdį, kaip tik bus kalbama apie uh, e, MFA INTA komitete ir aš būsiu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Dėl sąlygų specialų klausimą pateikė pirmininkas Europos audito rūmai neseniai pateikė ataskaitą apie dvi valstybės, kurios gauna ES paramą - Tunisa ir Ukraina. Abiem atvejais uh, e, MFA eina į paketą, bet galvojame ir apie kitas uh, pagalbos formas. Abi šios ataskaitos yra teigiamos, uh, įvertinant sąlygų tenkinimą Taigi aš dabar e, siūlau pažiūrėti, ką auditorumai paskelbė praeisiais metais ir šiais metais visai neseniai. Aš pats e, nelabai suprantu, iš kur tas 5 iš 50 ateina skaičius, kurį jūs minėjote. Aš kiek suprantu, e, sąlygos tenkinamos yra pana sėkmingai, mes nesakome, kad viskas yra padaryta, bet e, politinė aplinka valstybėje gavėjai yra labai svarbi. Ta ypač aiškiai matėme Ukrainoje. Ten auditas e, buvo vykdomas 2007-2015 metais. Per tą laiką, ypač 2014 metais Ukrainoje reikalai labai smarkiai pasikeitė. Ir e, aišku, tai akivaizdžiai atsispindi reformų procese. Na, o dabar baigsiu. Dar kartą Jums padėkodamas už paramą mūsų pasiūlymui. Tikimės, kad padedant šiam komitetui ir AFET komitetui galėsime priimti pasiūlymą greitai ir pagalba galės būti įgyvendinta. Ačiū. Ačiū, ponė Takula. Gal norite apibendinti diskusijas? Nieko neturiu ką pridurti. Man atrodo, kad viskas eina teisinga linkme. Okay. Viskas jau buvo pasakyta, puiku. Tuomet pakeitimų patikimo terminas yra sausio 10, o balsuosime intoje vasario 20 dieną. O dabar bus pertrauka iki be 5-6 tikiuosi, kad visi sugrįšite be penkių minučių šeštą. Ačiū.